favore prendiamo posizione. Prašom susėsti, gerbiami kolegos. Benvenuti a tutti, cari membri dei parlamenti. Sveikinu visus. Kolegas iš nacionalinių parlamentų, sveikinu visus Europos parlamento kolegas, Mums džiugu priimti čia parlamente tas antrasis jau diskusijas žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais. 50 metų trunka žemės ūkio politika ES, pirmą kartą parlamentarai vaidina tokį svarbų vaidmenį šios politikos rytyje, nes būtina permastyti šią politiką ir iš naujo nugriežti jos kontūrus. Europos parlamentas dabar žemės ūkio sektoriuje E, turi tiek pateisių, kiek ir ES taryba, kadangi daugelis sprendimų priimama pagal bendrą sprendimo priimimų procedūrą. Lisabono sutartis suteikia daugiau e, galių nacionaliniams parlamentams taip pat. Tai štai, dabar vyksta antrasis susitikimas, kurio metu kalbėsime apie bendrą žemės ūkio reformą ir jau antras susitikimas per metus. Uh, Tai yra didžiulis šansas palyginti mums mūsų visų mintis, mūsų patirtis susijusius su žemės ūkiu, kurį būtina modernizuoti. Visą tai padės, e, padės padaryti reikiamus žingsnius, kad žemės ūkio politika taptų legitimesnė ir modernesnė. Noriu nuoširdžiai padėkoti nacionalinių parlamentų nariams. Jie daugelis iš jų atsiuntė mūsų komitetui savo pasisakymus. Ačiū Jums už tai šiam susitikimui. Mes sulaukėme nuomonių raštų iš beveik visų nacionalinių parlamentų. Beveik iš visų 27 ir tarp savo dokumentų jūs taip pat rasite brošiūrą, kur nurodyta, kokios diskusijos šiuo metu mūsų aptariamų klausimų vyksta nacionaliniuose parlamentuose. Bendroji žemės ūkio politika yra ta politika, kuri turi įtakos mūsų kasdieniniam gyvenimui. E, darbo tarkėje turime klausimą susijusi su e, žaliavų ir žemės ūkių produktų trūkumu. E, vyksta klimato kaita, daugie žmonių žemėje, tad daugiau negu bet kada nors anksčiau yra būtina įsitikinti, kad žemės ūkio produkcijos kiekis bus pakankamas. Mūsų gamtos ištekliai taip pat patiria nemenką spaudimą. Todėl yra būtina, kad bendroji žemės ūkio politika būtų žalesnė ir tvaresnė. Turime nepamiršti tikslo gaminti sveikus produktus ir kokybiškus produktus. Labiau turime remti kaimo vietovių plėtrą tam, kad pavyktų tinkamai plėtoti ir vystyti Europos įvairias teritorijas. Na ir galiausiai Europos ūkininkai turi turėti galimybę taikyti nesubiurokratintas paprastas taisyklės tam, kad jie būtų konkurencingi, lyginant e, su kitomis šalimis eksportuotojomis pasaulinėse rinkose. Būtent dėl to mes norime lankstesnės žemės ūkio politikos, lengvesnės taikyti bendro žemės ūkio politikos, kur atsižvelgiama į žemės ūkio poreikius, o ši patiria didžiulį spaudimą šiuo metu. Taigi, gerbiami kolegos, norėčiau, kad šiandienos diskusijos būtų naudingos, kad padėtų žingsnį tą žingsnį pirmin ir padėti bent jau rasti atsakymų iškylančius klausimus pradžią. Kaip žinote, Europos parlamentas jau keletą metų e, diskutuoja apie bendrosios žemės ūkio politikos reformą. 2010-aisiais diskutavome apie bendrąją žemės ūkio politiką po 2013 metų. Ten tame dokumente buvo aiškiai išdėstyti Europos parlamento prioritetai. E, George Lyon pranešime tai buvo išdėstyta. Birželį 2011 metų buvo priimtas antrasis pranešimas ir tai buvo formalus atsakymas į komisijos komunikatą paskelbta 2010 lapkritį dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Elberdės pranešimas e, tai buvo, aš taip pat sveikinu kolegą, esantį čia mūsų salėje. Komisija 11 spalį paskelbė teisėjų kūros siūlymus, o Europos parlamentas tada paskyrė pranešėjus renkti pranešimus įvairiais klausimais. Paskui vyko diskusijos Europos parlamente, buvo siekiama aptarti komisijos siūlymą Taip pat buvo surenkti klausimai, kur dalyvavo komisaras Čiolos ir 27 e, valstybių narių žemės ūkio ministrai. Vyko konferencija su ekspertais, profesoriais, buvo surenkti darbiniai susitikimai, kur dalyvavo žemės ūkio politikos ekspertai ir buvo diskutuojama apie žemės ūkio politikos reformą. Šis susitikimas paskui vyko Europos parlamente su komiteto nariais. Praėjusią savaitę Europos parlamentas diskutavo dėl keturių pagrindinių teisės aktų. Žemės ūkio e, komitetas sulaukė siūlymo. Kolega Santos, mano kairėje sėdintis, Michel Dantin, e, parengė pasisakymą dėl bendrosios rinkos organizacijos ir ponas Levyje dėl finansavimo kontrolės ir valdymo bendrosios žemės ūkio politikos parengė pranešimą. Tuos pranešimus turite turėti savo dokumentų aplankuose. Tai yra didelės apipties dokumentas, ten numatyta šimtai pas, pakeitimų, kurie pateikti komisijos pradiniam siūlymui. Šių pranešimų pateikimas sukėlė audringas diskusijas mūsų komitete ir valstybėse narėse. Būtent dėl to sulaukėme tiek daug pakeitimų. Be kita ko, Žemės ūkio komitetas, o taip pat ir kiti parlamento komitetai dirba prie šio klausimo aplinkosaugos komitetas, plėtros komitetas, biudžeto komitetas bei biudžeto kontrolės komitetas prisideda prie šių klausimų svarstymo. Visos iškeltos idėjos bus aptartos ir išgvildentos iki parlamentų priimant galutinį siūlymą. Šiuo požiūriu norėčiau pasakyti štai ką, nei Europos parlamentas, nei e, komitetas negalės priimti galutinės pozicijos tol, kol nebus pasiektas sutarimas dėl daugiametės finansinės programos. Nes nuo to priklausys 14-20 metų bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas. Turėsime prisimti mums tenkančią atsakomybę, padaryti viską, kad sunkiausiomis temomis būtų rastas kompromisas. Ir mes bandysime balsuoti rudenį Tačiau galutinis balsavimas neįvyks tol, kol negausime duomenų dėl būsimojo biudžeto. Gerbiami kolegos, turime atsižvelgti į būtinybę siūlyti konkrečias idėjas, kad būtų galima pagerinti komisijos pasiūlytus teisės aktus, ypač susijusius su delikačiausiais klausimais. Norėčiau savo pasisakymuose, kad minėtumėte tuos dalykus, kurie paminėti gairėse do, dokumente, kurį jūs gavote. E, tiesioginės išmokos ir jų paskirstimas, konvergencija tarp valstybių narių ir regionų, e, aukštutinių ribų nustatymas e, tiesioginėms išmokoms. E, norėčiau, kad paminėtumėte ūkininkus jaunuosius ir, ir kitus ūkininkus, jų išmokas skirimą jiems, e, ekologinį saligiškumą aplinkosaugos reikalavimus, teritorinio vystimosi aspektą, taip pat rizikos valdymo aspektus, priemonės, kurios skirtos sustiprinti gamybos organizacijoms, sutartį su ūkininkais ir e, žemės ūkio perdirbimo produkcijos sektorius, paklausos ir pasiūlos valdymas yra tie, ir čia kalbu apie pieno kvotas, cukrų ir panašiai, kalbu apie vynuogių sodinimą. Norėčiau, kad mūsų susitikimas būtų tikrai vaisingas, kad būtų rasti paprasti ir aiškus siūlymai tinkantis mūsų ūkininkams. Ir kad visa tai būtų naudinga visiems ūkininkams ir visiems ES piliečiams. Kaip žinia, E, supaprastinimas yra vienas iš svarbiausių dalykų, o tam tikslui pasiekti mes norime žinoti, kokia yra geriausia praktika susiklošiusi valstybėse narėse ir kaip ją apsikeisti. Na ir galiausiai žodis dėl procedūros. Nacionalinių parlamentų atstovai e, savo dokumentų aplankose ras e, formuliarą, kurį reikia užpildyti, jeigu norite kalbėti tą formuliarą norintys pasisakyti turėtų užpildyti ir paduoti kuo greičiau salės darbuotojams. Norėčiau patikslinti, kad agri komiteto nariai taip pat turi užpildyti tokį pat formuliarą, jeigu nori kalbėti. Turime 47 parlamentarus. Iš 29 parlamentų jie atstovauja 22 valstybėm narėm ir tikėkime, kad visi turės galimybę pasisakyti būtina, kad bent vienas kiekvieno parlamento narys turėtų galimybę kalbėti. E, o paskui Europos parlamentas e, veiks taip dabar. Du pasisakantieji iš nacionalinių parlamentų ir du iš Europos parlamentų. Bet pirmiausia, be abejo, pirmenybę teiksime mūsų svečiams, jeigu laiko pasirodytų striuką. Dėl to Kviešiu visus laikytis pasisakymo laiko limito. Dvi minutės kiekvienam pasisakymui. Priklausomai nuo kalbėtojų skaičiaus. E, tiksliau informuosiu apie kalbėjimo laiko posėdžių metu. Visiems ačiū už atvykimą į posėdį, o dabar suteiksiu žodį ponu Renei Kristensen. Jis yra Danijos parlamento maisto žemės ūkio žuvininkystės komiteto pirmininkas. Prašom, ponė Kristensen, žodis jums su didžiausiu malonumu. Sėtuti. Sakfomen. Kiek... Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, norėčiau pradėti nuo prisistatymo. Aš nesu vyriausybės narys, nesu uh, valdančiosios daugumos narys, esu Danske Folke partijos narys liaudės partijos narys. Mano politinė partija yra opozicijoje, tačiau yra daug dalykų susijusių su žemės ūkio politikos ateitimi, dėl ko sutarėme su dauguma politinė mūsų šalies. Taigi, kam aš atstovauju čia? Atstovauju štai kam. Mes šiandien kalbame apie žemės ūkį, žinome, kad paklausa žemės ūkio produktų auks artimiausių metų, tad yra būtina, kad mes būtume pasirengę atsiliepti į tą paklausos augimą. Visi kartu turime žvelgti toliau, nei siekia ES sienos ir turime išsiaiškinti, kaip vystysis didžiosios rinkos ir koks yra e, Europos žemės ūkio potencialas. Pirmiausia yra būtina padidinti gamybą žemės ūkio produktų ir antras svarbu atsižvelgti aplinkosaugą į su jie susijusius klausimus. Tai yra du vienas su kitu, sus, e, vienas kitam prieštarautis dalykai, galėtume pamatyti, bet aš taip nemanau. Mes turime galimybių ES aktyviai ir, ir produktyviai prisidėti sprendžiant šią problemą. Mūsų laukia nemažai iššūkių, bet turime kartu ir nemažai galimybių. Mano supratimu yra būtina stiprinti ūkininkų galimybės, kad jie galėtų pasinaudoti didesnėmis subsidijomis aplinkos apsaugai ir ekologijai plėtoti yra būtina, kad veiktume inovatyviai, pasitelktume mokslo tyrimus žemės ūkiui kaip ir kitiems sektoriams. E, Visai lė techninių dalykų yra svarbus, kurie leistų pasiekti didesnio žemės ūkio efektyvumo ir žemės ūkio produktai atitiktų labiau aplinkosaugos reikalavimus. Ir čia turėtume apie tai diskutuoti. Yra būtina užtikrinti konkurencingą ir tvarų augimą žemės ūkio sektoriaus visoje Europos Sąjungoje. Tikiuosi, kad galėsime uh, sulaukti panašios pagalbos kaip ir dabar kaimo plėtros sryčiai. E, įvairūs ūkininkai turi sulaukti pagalbos, kuo didesnės pagalbos. Ir čia lūkesčiai yra dideli. Labiau reikėtų susitelkti prie bendradarbiavimo naujųjų technologijų srityje, kuris būtų pritaikomas visame maisto produktų perdirbimo sektoriuje. Tai yra vienas iš tų siūlymų, kuris atsispindi E, principuose susijusiuose su kaimo vietovių plėtra. Tai yra tas principas, kurį aš visokiojo pairemiu. Dar vienas siūlymas, kuris nėra nukreiptas teisinga kryptimi, yra klausimas dėl 7 procentų uždirbamų žemės ūkio paviršiaus e, ribos nustatymo, ne va 7 procentai to paviršiaus turėtų būti skirta e, ganykloms. Aš nemanau, kad tas skaičius būtų geras. Aš galėčiau tokį siūlymą paremti, jeigu tai būtų tik siūlymo dalis. Pirmininkaujantį Daniją siūlė kitus dalykus susijusius su žemės ūkio politikos žalinimu. Reikėtų, kad kuo plačiau tam siūlymui pritartų patys ūkininkai. Reikėtų be abejo e, užtikrinti, kad žemės ūkio politika taps žalesnė, ekologiškesnė. Tai, tai, tai yra dalykas priklausantis antrojo ramščios ryčiai. Sertifikavimas, nacionalinis sertifikavimas yra svarbus dalykas ir dažnai nacionalinės priemonės siekia daugiau negu siūlo šias rytyje Europos Sąjunga. Pirmininkas pateikė siūlymą, sakydamas, kad valstybės narės galėtų pasirinkti, kaip ūkininkai turėtų organizuotis aplinkosaugos požiūriu. Dabar yra pasakyta, kad reikėtų 7 procentai e, žemės ūkio naudmenų skirtų aplinkosaugai. Kai kas galėtų pasiūlyti 3,5 procento, pavyzdžiui, jeigu valstybė narė numato papildomas priemonės e, aplinkosaugos planavimo srityje, tas priemonės turėtų paremti Europos komisija. Aš manau, kad būtent valstybės narės turėtų rasti pačios tas zonas, konsultuodamosi su ūkininkais, kad būtų galima kuo um, tolygiau plėtoti aplinkosaugos projektus, o ne jos taikyti um, gana netolygiai ir nepraktiškai. Kai dėl uh, e, dirbančių ūkininkų, kurie, uh, e, pirmiausia pagalba turėtų gauti tie, kurie būtent dirba savo ūkės, ūkiuose ir užsima savo ūkio eksploataciją tinkamai. Uh, jie turėtų gauti subsidijas. Tačiau, kai kriterijų netitinkama, turėtų būti veikima ypač atsargiai. Negalima naudoti subsidijų tam, pavyzdžiui, kad būtų įrengiami golfo laukai ar kokios nors kitos rekreacinės zonos. Tos subsidijos turėtų skirti žemės ūkio gamybai. Europos komisija mano, kad žemės ūkio politikos žalinimas sumažintų 3,5 procento e, žemdirbių pajamas. Visą tai rodo, kad mes susidarėme su naujais iššūkiais, reikia dar daugiau inovacijų. Tai prieštarauja esamai padėčiai, e, nes žemės ūkio padėtis dabar yra tikrai nepavydėtina. E, buvo laikotarpis, kai žemės ūkio produkto kainos buvo labai žemos. Ir tuo, tuo laikotarpiu E, galėtų ES produktus sandėliuoti, pasirūpinti tinkamų kiekių produktų sandėliavimui. Tai būtų savotiškai, e, savotiškas saugiklis, bet ar tai yra geriausia išeitis. Daugelį metų vykdomi tie intervenciniai pirkimai, tačiau nežinia, ar ateitie tokios priemonės apskritai reikės. Tad yra būtina pirmiausia atsiliepti į egzistuojančią paklausą žemės ūkio srityje, kad tie produktai būtų kokybiški, kad jie būtų inovatyvūs ir kad mes galėtume sėkmingai konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Aš manau, kad Danijos žemės ūkio sektorius yra liberalus ir tikiuosi, kad panašių pavyzdžių pasieks ir kitos ES valstybės ir aš tikiuosi, kad tai yra geriausias sprendimas. Dėkuoju. Tiesa, dar norėčiau pridurti, kad Europos žemės ūkis vystytųsi pozityviai, reikėtų priimti reikiamus sprendimus. Ūkis, žemės ūkis turėtų ieškoti išeičių, kaip padidinti produkciją, kartu atsižvelgiant į klimato e, rodiklius, kartu atsižvelgiant visai lė kitų rodiklių. Tarp parlamentinėme susitikime Kopenhagoje buvo sakoma, kad jeigu kininiai kasdien išgertų po stiklinę pieno, tai atsivertų Europai didžiulė rinka pieno produktams. Ir tuomet, aišku, kad reikia žvelgti toliau, nei siekia ES sienos, jeigu norime panašius iššūkius tinkamai sureaguoti. Žemės ūkio biudžetas tu, turi mažėti, taip yra sakoma, tačiau tuo pat metu juk siekiame, kad gerėtų mokslo tyrimai žemės ūkio, kad būtų užtikrinama tinkama klimato apsauga ir kad žemės ūkio produkcija auktų. Tad reikia dalies subsidijų e, ekologijos reikmėms, aplinkosaugos reikmėms. Yra būtina taip pat turėti galimybę vystytis ir plėtotis, pritaikant naujas technologijas, orientuojantis į ekologiją. Reikėtų, kad biurokratinė dalis e, šiame reikale sumažėtų iki minimumo. Ekonomikos žemės ūkio žalinimas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Tiesioginis išmokos turėtų būti susijęto su to. Šiandien esu pirmasis kalbėtojas. Matau, kad uh, Čia salėje yra daug man pažįstamų veidų, kuriuos mačiau Kopenhagoje tarp parlamentinėme susitikime. E, diskusijos buvo įdomios ir tikiuosi, kad dabar tą diskusiją galėsime e, pratesti, nors darbo tarkiai yra kiek skirtinga, kaip minėjo mūsų posėdžio pirmininkas. Tačiau tikiuosi, kad galėsime nuveikti nemažai, kad galėtume e, sureaguoti į tuos e, dalykus ir iššūkius, su kuriais susiduria dabar Europos žemės ūkis. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Ačiū Renė Kristensen, dėkoju už jūsų pasisakymą. Prieš suteikdamas žodį Kapulios Santos ir Lavyje norėčiau pasveikinti studentus iš La Palma, kurie atvyko į mūsų komiteto posėdį. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Luis. Muito obrigado, Presidente. Eu queria começar por saudar todos os colegas. Ačiū, pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Man didžiulė garbė ir malonumas pakviesti jūs, e, pasveikinti jūs Europos parlamente ir tikiuosi, kad šita diskusija bus labai naudinga. Jos metu pavyks susitarti dėl būsimos ES žemės ūkio politikos. Manęs buvo paprašyta parengti du pranešimus, aš juos parengiau, jie yra jūsų dokumentuose. Žinoma, juose atsispindi ne mano asmenė nuomonė. Maždaug septynis mėnesius aš užtrukau, rengdamas tuos pranešimus, dirbau su nacionalinis vyriausybėmis, regioninėmis, vietos savivaldos administracijomis, taip pat su federacijomis, susivienijimais ir savo pranešimuose pabandžiau pristatyti labiausiai suderintą pasiūlymą, kuris galėtų būti pagrindas kompromisui. Kai yra rengiamas kompromisinis dokumentas, jis nepatinka iš esmės nei vienam, tačiau kai primimami sprendimai balsų daugumą, kitaip pasielgti tiesiog neįmanoma. Todėl tikiuosi, kad jūs priimsite mano pasiūlymus Tuo labiau, kad mes norime užtikrinti tvarę politiką, kurią reikės derinti su aplinkosaugos reikalavimais. Aš norėjau, kad pasiūlymas būtų kuo labiau subalansuotas, suderintas ir ypač dėl lėšų paskirstimo valstybėms narėms. Yra dideli skirtumai e, kurie kartais pasiekia netgi 100 procentų. Vienos valstybės gauna 60 procentų bendrijos išmokų lygio, o kitos 50 procentų mažiau negu bendrijos vidurkis. Taigi valstybės narės, kurioms e, tenka sudėtingesnė dalė, ypač Baltijos valstybės turėtų gauti dvigubai didesnės išmokas negu iki šiol. Tačiau iki šiol tos valstybės ir toliau gauna tik tai 35 procentus ES vidurkio. Todėl reikalinga daugiau teisingumo ir reikia daugiau realizmo tarp valstybių narių komisija labai atsainiai formulavo savo pasiūlymus dėl subsidijų perskirstimo, tačiau vis dėlto tarp atskirų valstybių taip pat reikėjo pateikti konkrečius pasiūlymus ir, žinoma, reikėjo užtikrinti konvergenciją tarp valstybių narių, o valstybėse narėse ir regionuose taip pat reikia vengti, kad tam tikros veiklos sritys nepajustų pajamų mm, mažėjimo tendencijos. Pirmasis ramstis ir bendra žemės ūkio politika turėtų būti vykdoma žalėjimo linkme tai yra labai svarbus mūsų įsipareigojimas visuomenės labui. Visų pirma, reikia užtikrinti gamybos tvarumo, tačiau kita vertus reikia suprasti, kad žemės ūkio gamintojai teikia paslaugas visai visuomeniai, už kurias reikia tinkamai atlyginti. Ši žemės ūkio politika turėtų būti uh, tokia, kuri tausotų aplinką, bet kartu ir supaprastinta politika, kurios metu įgyvendamos supaprastintos konkrečios priemonės. Tas supaprastinimo procesas dažnai yra pamirštamas, prie jo reikėtų grįžti. Aš norėčiau konkrečiai pateikti pavyzdžių, kaip turėtų atrodyti. Aš norėjau savo pranešime parodyti, kad siekiant remti aktyvius ūkininkus, reikėtų daugiau laisvės numatyti pačioms valstybėms narėms. Ir kartu užtikrinti, kad žemės ūkio veikla bendroje verslo veikloje išla saugotų atitinkamą dalį aplinkosauginės priemonės turėtų būti siejamos su konkrečiomis žemės ūkio politikos žalinimo priemonėmis. Yra pasiūlymi ir tam tikri atitikmenys vadovaujantis e, bendra politika būtų galima išdavinėti ūkiams, ūkininkams atitinkamus žaliuosius sertifikatus. Parlamentas yra pateikęs daugiau pasiūlymų dėl atskirų kriterijų, tačiau aš nenorėčiau leistis į dėlesnės diskusijas, norėčiau uh, sutelkti dėmesį tik tai į tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė komisija. Jeigu mums reikėtų susitarti dėl 10 arba 15 papildomų priemonių, tai situacija taptų dar sudėtingesnė. Svarbu užtikrinti ekvalitiškumą, tas pačias veiklos sąlygas valstybėse narėse, siekiant, kad galėtų plėtotis ekologiniai ūkiai. Taigi šitos žalinimo prielaidos galėtų būti formuluojamos pačioje valstybėje narėje atskirai. Taip pat dėl žemės ūkio veiklos diversifikacijos Dažnai diversifikacija taikoma tokiems įmonėms, tokiams įmonėms, kurių plotas yra nemažiau kaip 20 hektarų. 80 procentų plotų turėtų būti e, naudojami žaliosios politikos įgyvendinimui tačiau kita vertus lieka dideli plotai, kurie bus nekontroliuojami. Mažųjų įmonių indėlis yra nedidelis, tačiau siekiant suregistruoti tas įmonės ir įvertinti jų indėlį į bendrą žalimo politiką, tektų labai didelė papildoma administracinė našta. Reikėtų taip pat numatyti ir ekologinio pirmumo plotus. Tie plotai galėtų būti užsodinami tokiais augalais, kurie e, galėtų sugerti azoto junginius. Be to yra galimybė, kad tokie plotai galėtų būti sujungiami. Pavyzdžiui, kelios mažos įmonės galėtų apjungti tokius plotus. Be to, komisija pateikė pasiūlymų atskiroms valstybėms sujungti e, plotus ir nebūtinai sieti išmokas su e, įmonės ūkio dydžiu. Tik tose valstybėse būtų naudinga e, apjungti tokius plotus, kur iškyla ypatingų problemų. Kitas dalykas - lėšų perkelimas iš vieno žemės ūkio politikos ramščio į kitą, kad politika būtų įgyvendinama kuo lankščiau valstybės narės turėtų turėti daug daugiau veiksmų laisvės e, teikti subsidijas pagal antrąjį ramstį. Man dar reikėtų poros, trejato minučių, kad aš galėčiau išsakyti visas savo mintis, kurias norėjau išsakyti. Taigi, reglamentas dėl žemės ūkio plėtros. Siūlau štai ką savo pranešime apskritai reikėtų 30 procentų biudžeto skirti aplinkosauginėms žemės ūkio politikos įgyvendinimo priemonėms. Tai priemonės, kurios numatytos pirmajame ramstyje pagal greening ir taip pat reikėtų numatyti lėšų ir pagal antrąjį ramstį. Antrame raipsnėje, ramstyje reikėtų išplėsti paramą uh, jauniems ūkininkams uh, užtikrinti geresnės galimybės įsigyti žemės sklypus ūkio veiklai. Todėl aš siūlau ir aš patikiu ir kitų pasiūlymų dėl to, kaip reikėtų ūkininkams numatyti išmokas baigiant ūkininkavimo veiklą. 50 procentų jauniems ūkininkams teikiančių įsikūrimo, įsisteigimo lėšų reikėtų kompensuoti. Be to reikėtų atskirti įprastinius plotus nuo tų plotų, kurie yra siejami su tam tikromis aplinkosauginėmis sąlygomis. Šitas pasiūlymas jau susilaukė bylos teisingumo teisme. Aš pateikiau savo pasiūlyme e, daugiau lankstumo galimybių valstybėms narėms, kadangi daug valstybių narių jau dabar uh, neturi pakankamai informacijos, kuri leistų tinkamai įvertinti komisijos pasiūlymo poveikį. Antroje srityje, antrame ramstyje matome, kad komisija nenumatė jokių papildomų lėšų ir manytume, kad reikėtų laikytis tos pačios išmokų apskaičiavimo schemos nes yra valstybių, kurios pagal pirmąjį ramstį gauna pakankamai daug lėšų, o pagal antrąjį daug mažiau. Pavyzdžiui, e, jeigu iš Baltijos valstybių pagal antrąjį ramstį bus atimamos lėšos, tai vis tiek Prancūzijoje ar Vokietijoje ar kitoje valstybėje situacija nebūtų kaip nors kompensuojama. Todėl reikėtų numatyti atitinkamą finansavimą ūkio įsisteigimui ir nenumatyti jokių e, lėšų mažinimo atskiroms valstybėms. Bet to investicijos į įmonės, taip pat į perdirbimo sritį turėtų būti labiau remiamos ir pačios procedūros turėtų būti supaprastintos. Tokie mano pasiūlymai pranešimuose, jūs galite su jais susipažinti mano dokumentuose. Žinoma, jūs galite pateikti ir savo siūlymų, savo nuomonių. Kuo daugiau bus pareikšta skirtingų nuomonių, tuo geriau pasieksime savo tikslų ir įgyvendinsime tinkamesnę žemės ūkio politiką. Dėkuoju už tavo pasisakymą. Šitie e, praneš, pranešimas dėl kaimo plėtros yra vienas sudėtingiausių. Aš dabar norėčiau suteikti žodį e, atstovui iš mano šalies, vienam iš 47 parlamentarų, taigi suteiksiu žodį dėl skampa, ir parlamento Žemės ūkio komiteto pirmininku. O dabar sutikiu žodį Mišel Dantan. 400 pakeitimų siūlymų yra pateikta. Dėkuoju, Dėkuoju ponė pirmininkė. Aš taip pat savo ruoštų sveikinu visus kolegas. Ačiū, kad atsiliepėte į mūsų kvietimą. E, Kreipiuosi į nacionalinių parlamentų narius. E, Atsiprašau už Prancūzijos delegacijos narius. Jie yra tarp e, Paryžiaus ir Briuselio traukinyje. Atsitiko traukinio katastrofa, avarija ir šiuo metu jie e, laukia, kol bus išspręstos jų problemas. BRO klausimų parengtas pranešimas yra labai svarbus, kadangi žemės ūkio sritis yra pirmiausia ekonominė sritis. Per praėjusį dešimtmetį pasaulis labai pasikeitė ir mūsų žemės ūkio produkcija E, kenčia nuo kainų nepastovumo, e, tiek kalbant apie parduodamus produktus, tiek kalbant e, mokeš, apie mokesčius, kuriuos patiria ūkininkai. Būtent esant tokiam kontekstui mes turime peržvelgti, kokios buvo padarytos reformos per tą 20 metų ir tuo metu buvo stengiamasi atsisakyti žemės ūkio rinkos reguliavimo. Dabar tame nuolat kintančiame pasaulyje mes jums siūlome pažvelgti į tai, ką siūlė Europos komisija. O būtent sustiprinti krizės valdymo priemonės, jos yra vadinamos apsaugos priemonės ir yra numatyta leisti ūkininkams geriau organizuotis tarpusavyje, kad būtų galima tinkamai e, užsimti rinkos valdymu kad jie galėtų atsakyti už savo gamybos šaką ir primti sprendimus kartu su kitais e, dalyvaujančiais toje pačioje maisto gamybos grandinėje. Tačiau tam nereikėtų e, primti sprendimus, reikėtų e, sustiprinti toms organizacijoms e, suteiktus įgaliojimus dar sustiprinti ir reikėtų atsižvelgti labai svarbę evoliuciją, kuri E, įvyko, nes iš pradžių buvo fiksuotos kainos, administruojamos kainos ir tuo metu reikėjo ūkininkams e, sutrukdyti imtis tokių iniciatyvų, kurios būtų nukreiptos prieš tas administruojamas kainas. Ir galiausiai teko persiorientuoti ūkininkams į tai, kad rinka tapo nedaug reguliuojama saliginai. Reikėtų peržiūrėti taisyklės susijusias su žemės ūkio konkurencijos taisyklėmis ir dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad konkurencijos principų taikymas įvairiose šalise atsispindi, atspindi mąstymo ir veiksmų būdą. O šiandien jie yra labai skirtingi ir dažnai jie pasitarnauja tam, kad būtų sukurtos kliūtis vieningai rinkai sukurti. Antra, e, jeigu rinkos ir e, ūkininkų organizacijos tampa primtinu mums dalyku, tai man atrodo, kad yra visiškai logiška išaiškinti ir suteikti daugiau, daugiau saugumo toms iniciatyvoms, kurių imsis rinkos dalyviai. Reikėtų numatyti, kokie bus primtini susitarimai, kuriuos sudarys tarpusavėje ūkininkai ar atskiro žemės ūkio gamybos šakos, kad tas, ta rinka būtų vieninga lengviau kuriama. Visą tai yra labai delikatus darbas. Tačiau 57 metais parašytoje, pasirašytoje Romos sutartie, tiek Lisabono sutartie, 42 straipsnėje yra pasakyta, kad konkurencijos teisė gali būti peržiūrėta žemės ūkio srityje, jeigu iniciatyvos imtųsi Europos parlamentas ir taryba. Tad aš sakyčiau, kad ta galimybė yra pats laikas pasinaudoti. Grazie Michel, grazie anche per la tua sintesi, adesso proseguiamo. Ačiū už trumpą apžvalgą, toliau kalbės Giovanni Lavija. Savo pranešime aš pirmiausia stengiausi daugiausia dėmesio skirti bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimui. Taip pat e, nagrinėjau administravimo ir kontrolės aspektus ir raudonų siūlų per mano, mano pranešime, kalbant apie reformą, tęsiasi supaprastinimo klausimai. pirmiausiai dėl lėšų skirimo žemės ūkio įmonėms e, numatoma vis daugiau naujų prievolių, neatsižvelgiant į jų struktūrą ir e, nenumatant laiko prisitaikyti prie naujų aplinkybių, todėl reikia tos pokyčius įgyveninti per tam tikrą laikotarpį. Reikia supaprastinti žemės ūkio įmonių atskaitomybės tvarką, mažinti biurokratiją, taip pat reikia mažinti jų kontrolės apimtis, siekiant, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami kuo optimaliau žemės ūkio įmonėse. Savo pakeitimų pasiūlymuose aš siūlau vidaus ir išorės e, sertifikatus e, išdavinėti tokiu būdu, kad e, bendrai kontrolės apimti žemės ūkio įmonių mažėtų. Kalbant apie sankcijas, aš siūlau nedaug pakeitimų. Man svarbu, kad taikant sankcijas būtų laikomasi proporcingumo principo, nes anksčiau būdavo taip, kad už mažiausią klaidą būdavo taikomos neproporcingos bausmės ūkininkams ir sankcijoms dėl e, nedidelių formalių klaidelių ūkininkai netekdavo ne tik, kad tų metų išmokos, tačiau ir keliams metams į priekį parama būdavo atimama. Taikant sankcijas reikėtų numatyti įspėjimo sistemą tam e, tikrą geltoną kortelę būtų galima įvesti futbolo terminais kalbant. Ir e, atkreipiant dėmesį į ūkininkų ar žemės ūkio įmonių veiklos trūkumus, kuriuos reikėtų ištaisyti. Taip pat reikėtų sankcijų skaičių sumažinti, taikytinų sankcijų, nes kai kurie ūkininkai gyvendinami žemės ūkio politikos nuostatas klaidų padaro netyčia. Kalbant apie e, ekologinį žemės ūkio politiką, e, politikos aspektą vadinamai žalinimą, apie tai kalbėjau su kolegomis komitete ir prieėmė išvados, kad e, pirmajame šios priemonės įgyvendinimo etape dar nederėtų tiesiogiai imti taikyti sankcijų, kurios apreiptų daugiau nei e, atskiris arba vienkartinės išmokas susijusios su žalinimu. Jeigu nesilaikoma žalinimo priemonių, tuomet aš siūlau e, paramą sumažinti tik tai tą viena dalimi, kuri yra susijusi su tų priemonių nesilaikymu. Panas Kapalas Santos minėjo, kad mes abiejose pranešimuose išplėtėme žemės ūkio įmonių e, grupės, kuriams būtų galima taikyti žalinimo išmokas. Yra numatyta, kad kol kas, kad įmonės e, ekologinės žemės ūkio įmonės gali iš antrojo ramščio tikėtis e, atitinkamos paramos užalinimo, tuo tarpu aš taikyčiau šią nuostatą visoms įmonėms, kurios laikosi atitinkamų žemės ūkio veiklos e, nuostatų ir taisyklių. Tačiau tose šalise, e, kuriuose žemės ūkio politika gyvenimo regionų lygmenį labai svarbu laikytis mano minėtų aspektų, o Lisabono sutartyje jau yra numatyta, kad e, šio politikos srityje priimami sprendimai įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu. Jeigu pakeistume šią nuostatą, tuomet kai kurių šalių atskiri regionai galėtų veiksmingiau panaudoti šias lėšas, nes pagal dabar galiojančią tvarką kai kurie regionai e, negali visapusiškai pasinaudoti galimą paramą. <clears throat> Todėl atskirose valstybėse žemės ūkio srityje e, šiuo metu yra skirtinga padėtis ir e, nustačius atitinkamas naujas prielaidas būtų galima uh, tos skirtumus sumažinti arba panaikinti dėl, papir, dėl papildomų prievalių, kurios yra numatomos įgyvendinant direktyvą dėl vandens ir pesticidų naudojimo. Šis klausimas turėtų būti toliau sprendžiamas bendro sprendimo prieimimo procedūros tvarka ir negalima per e, galinės duris pabandyti čia prastumti naujų teisės aktų. Kita tema, kurią norėčiau paminėti, susijusi su kaimo plėtra ir horizontaliosiomis taisyklėmis bei e, bendradarbiavimo vietos lygmenių skatinimu. Man atrodo, kad čia esame tam tikros priešpriešos su e, lyder e, projekto nuostatomis, kadangi siūloma čia imti taikyti naują finansavimo sistemą. privalome palyginti naujose taisyklėse numatomas prievolės ir jų atnešamus rezultatus galimus. Aš dar nepateikiau jokių naujų pasiūlymų šioje srityje, tačiau aš manau, bet kokiu atveju, kad to komisijos pasiūlymo reikėtų atsisakyti. Ačiū Džiovanį, dabar pradėsime diskusijas. Anksčiau minėjau, kad pirmiausia teiksime žodį dviems nacionalinių parlamentų atstovams, o po to vienam Europos parlamento žemės ūkio komiteto nariu, taigi tokios tvarkos ir laikysimės, kol užteks laiko. Jeigu laiko ims trūkti, pirmenybę teiksime svečiams. Taigi, tam, kad visi galėtumėte pasisakyti, prašau kalbėti trumpai. Pradėsime nuo Kipro parlamento žemės ūkio komiteto pirmininko, pono Janaku. Janakis Gabrielė yra mano pavardė. Ačiū už suteiktą žodį. Mano pirmininkė, mėly kolegos, prieš pristatydamas savo poziciją norėčiau padėkoti parlamento kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Kipro parlamento žemės ūkio komitetas palankiai vertina komisijos teikiamus pasiūlymus. Tačiau mes taip pat norėtume, kad būtų mažinama biurokratinė našta, procedūros supaprastinamos ir palengvinamos. Taip pat laikomas lankstumo principo atsižvelgiant į atskirų valstybių narių specifinius poreikius. Kaip minėjau, teigiamai vertiname komisijos pasiūlymą, tačiau manome, kad reikėtų apsvarstyti priemonės kuriomis būtų mažinama e, mažų valstybių narių finansinė našta, ypač tų, kurios labiausiai nutolusios nuo realizacijos rinkų, pavyzdžiui, Kipro. Taip pat manome, kad valstybėms narėms reikia suteikti daugiau lankstumo susijusio su žalinimo išmokomis, jų taikymu bei e, e, atsiskaitimu už jas Taip pat pritariu toms priemonėms, kurios yra skiriamos kaimo plėtrai. E, Bei noriu atkreipti dėmesį, kad kairiose valstybėse narėse mažų ūkininkų yra daugiau nei kitose, todėl reikia labiau atsižvelgti į mažų ūkininkų poreikius. Mes galėtume pritarti trims tikslų grupėms, kurios minimos BŽUP reformoje. Tačiau kalbant apie proporcingumo principo taikymą, manome, kad e, ekologinio aspekto prievolės reiktų labiau tarpusavį susijęti su e, vadinamoju žalinimu e, ir komisija reikėtų numatyti daugiau įgaliojimų tiesiogiai įsikišti, jeigu būtų nustatomų tam tikrų rinkos iškraipimo aspektų. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Dabar suteiksime žodį Anai Makintoš, e, Junktinės karalystės e, Šiamatinių parlamento rūmų Žemės ūkio komiteto pirmininkė. Dėkoju už kvietimą ir taip pat e, noriu palinkėti sėkmės būsimai Kiprui per būsimai pirmininkavimą. Manau, kad yra gera diskusija siekiant ieškoti bendrų sąlyčio taškų tarp Europos nacionalinių parlamentų. Manau, kad turėsime progą pasikeisti nuomonėmis šiandien ne kartą. Pranešėjai minėjo, kad bet kokios reformos tikslas turėtų būti paprastesnė, e, lankstesnė bendro žemės ūkio politika. Danija per savo pirmininkavimą patikė pasiūlymą dėl E, sertifikatų, sertifikavimo ir mūsų nuomonė tai didintų biurokratinę naštą. Raginčių bendruomenių rūmų atitinkamą pranešimą paskaityti, kurio E, pagrindinis tikslas yra pripažinti komisijos vaidmenį, tačiau jį apriboti. Komisija turėtų nustatyti bendruosius tikslus, tačiau leisti atskirų valstybių narių vyriausybėms, dirbant kartu su savo ūkininkais ir atsižvelgti labiau į jų poreikius, numatant daugiau lankstumo, kaip siūlo kolega Kapalos Santos ir tik tokiu būdu mes pasieksime žalinimo tikslų klausimas, e, kuris buvo užduotas e, Kopenhagai, kurį nebuvo galima gauti atsakymą, tai yra lėšų perkelimas iš pirmojo į antrąjį ramsti. Ir Britų ūkininkai e, šiek tiek baiminasi to antrojo ramščio bendrafinansavimo aspektų. Per busimusius šešerius mėnesius mes turėsime diskutuoti dar ministrų taryba nesustarus dėl būsimosios daugiametės finansinės programos, tačiau diskutuoti vis tiek e, turėtume. Ir tas diskusijas reikia vertinti palankiai. Ačiū Anai Makintos, dabar suteiksiu žodį Elizabeth Kostinger. Europos parlamento nariai po to nacionalinių parlamento stoms. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau kreipti dėmesį į tai, kad labai puiku su nacionaliniu parlamento atstovais diskutuoti. Mums rūpimais klausimais svarbu, kad tiek nacionaliniai, tiek Europos parlamentas pasinaudotų visomis turimomis galimybėmis, kuris mums suteikia Lisabonos sutartis. Manau labai svarbu, kad svarstant BŽUP reformą galėtume susikoncentruoti ties e, užtikrinta tikslinga žemės ūkio politika, atsižvelgiant atskirų rinkų ypatumus. E, tačiau aš e, naudodamasi progą norėčiau padėkoti kolegai Kaplosantos už jos pranešime pateikimus pasiūlymus dėl kaimo plėtros. Kalbant apie žalinimo priemonės, apie ekologinio aspektų stiprinimą, labai svarbu nepamiršti dabar gyvendinamų kaimo plėtros programų, kurios pasiteisino įvairiose valstybėse narėse ir siekiant daugiau žalinimo negalime šių programų atsisakyti tose šalise, kuriuose jos buvo sėkmingai gyvendinamos tam, kad nebūtų žengiami žingsniai atgal. Taip pat manau, kad žemės ūkio programų ekologiniai aspektai, jeigu jiems skiriama pakankamai lėšų, gali būti finansuojami ir laikomi žalimo priemonėmis ir finansuojami iš pirmojo ramščio, taip užtikrinant įvairius šių programų privalumus, aišku, nepamirštant visų kontrolės ir priežiūros priemonių, kuriamis mes galime pasinaudoti. Kaimo plėtros rytyje mes neturėtume kurti darbo vietų, didindami biurokratijos apimtis, turime lėšas skirti žemės ūkio įmonėms tiesiogiai ir kaimo vietovių plėtrai, kalbant apie investicijas e, į e, atskiras žemės ūkio teritorijas, e, reikės ypatingas priemonės numatyti žemės ūkio paramai kalnuotose vietovėse. Jau dabar veikia, yra taikoma nemažai priemonių, reikėtų jų taikymą išplėtoti kalbant apie naujų darbo vietų e, kūrimą, bendradarbiavimą, kooperatyvų veiklos skatinimą, mes taip pat galime pateikti atitinkamus pasiūlymus, taip pat ir krizės akivaizdoje, taip pat negalime leisti, kad būtų mažinamas finansavimas kaimo plėtrai, nes e, būtent e, per kaimo vietovių plėtrą galima pagerinti bendrai ūkininkų padėtį ir aš labai tikiu, kad bendrabiaudami su nacionaliniais parlamentais mes sugebėsime priimti ūkininkams naudingus sprendimus. Ačiū, Elizabet. Dabar steiksiu žodį Žemės ūkio komiteto pirmininkui iš Italijos senato Paulus Kapą. Ačiū, Paulo. Norėčiau padėkoti už labai malonų prieimimą. Italijos senatas dažnai aptarinėjo žemės ūkio reformos politikos klausimus ir mes priėmėme tinkamą rezoliuciją savo parlamente, įvertinę visą komisijos pasiūlymų paketą. Tarp politinių frakcijų nebuvo didelių nuomonių skirtumų. Norėčiau pasakyti, kad labai svarbu atskirti pirmąjį ir antrąjį ramsti ir kad mes atitiktume tiems reikalavimams, kurie yra keliami su paprasinimui ir tų tiesioginių e, išmokų atsijimui. Šitos priemonės, kurios yra numatytos siekiant nusatyti maksimalias ribas, gali tiesiog nubausti tam tikrų kategorijų ūkininkus, ir todėl mes manome, kad žemės ūkio politikos finansavimas turėtų būti pakankamas, užtikrinantis ūkinę veiklą įvairiuose e, regionuose ir taip pat užtikrinantis pakankamą uh, e, gerbuvį. Labai svarbu, kad išteklių paskirstimo metu nebūtų sumažintos išmokos tokių šalių ūkininkams kaip Italijos. Mes nemanome, kad tiesioginės išmokas reikėtų mažinti iš esmės. Kalbant apie jas, reikėtų pasakyti, kad Viskas turi priklausyti nuo valstybės narės ekonominės situacijas ir taip pat nuo tų lėšų, kurios bus, ir, bus paskirtos valstybėje narėje skatinti ekologinį ūkininkavimą ir taip pat tas išmokas reikėtų sieti su konkrečiomis auginamomis kultūromis svarbu, kad tarp valstybių narių nebūtų esminių skirtumų, kadangi turime galvoti apie bendrą vidaus rinką ir reikėtų garantuoti, kad administracinė našta būtų mažinama kiek įmanomai. Mes visai, net, visai neseniai susilaukėme didžiulio ūkininkų pasipriešinimo Italijoje, kadangi bandėme e, sumažinti e, administracinę naštą. Galvodami apie ūkininkavimo struktūrą, galvodami taip pat ir apie e, veiklos cikliškumą. Turėtume pripažinti, kad kaštai nėra pastovus ir todėl ateityje, formuojant bendrąją žemės ūkio politiką, reikėtų numatyti tinkamą lankstumą ir todėl mes manome, kad mes negalime tik remtis grinais skaitiniais kriterijais. Dėkoju visiems, kurie padėjo įsigilinti į visus šiuos klausimus. Dėkoju. Michel Goldman, Vokietijos Bundestago žemės ūkio komiteto pirmininkas. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, dėkojame už pakvietimą atvykti į šį susitikimą. Būsimi žemės politikos iššūkiai mums yra suprantami, mes jiems pritarėme ir pritarėme iš tų iššūkių sekantiems tikslams. Mes manome, kad mes laiku supratome, kad žemės ūkio srityje mes turime laiku pasirenkti konkurencijai tarptautiniu mastu ir todėl mūsų vyriausybė ir komiteto vardu norėčiau pasakyti, kad siūlome ir toliau tęsti tą žemės ūkio politikos reformos mm, mm, tikslą. Tačiau mes manome, kad Vienas procentus BVP turėtų būti pagrindas, pagal kurį skaičiuojamos lėšos apskritai. Lėšos pagal pirmąjį ramstį turėtų būti teisingiau paskirstomos, nediskriminuojant tų valstybių, kurios iki šiol gavo mažesnės išmokas. Mes manome, kad reikėtų su, sustiprinti antrąją, e, antrąjį ramstį tačiau mes nemanome, kad kokius nors ypatingus sprendimus reikėtų priimti dėl ūkio ekologizavimo. Dabartinė žemės ūkio politika jau yra ekologinė politika ir todėl nereikėtų perkelti lėšų iš pirmosios į antrąjį, iš pirmąjį antrąjį ramstį. Gal Žinoma, toks pasiūlymas galėtų būti priimtinas iš dalies, kadangi perkelus dalį lėšų būtų galima tiksliau jas panaudoti. Keisti konkurencijos teisės mes nemanome esant reikalinga. E, jaunus ūkininkus reikėtų remti ir toliau, tačiau neaktyvių ūkininkų remimo būtinybės mes nematome. Taip pat pritame ir pasiūlymui mažinti iš esmės administracinę naštą. Kontrolės sistemoje įvesti žalėje kortelę, mūsų manimu, tai yra gera idėja. Dėkuoju. Suteikiu žodį Kalinovskį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, vienas iš tikslų, kalbant apie BŽPU reforma yra lygybė visiems ūkininkams. Aišku, svarbu kalbėti apie žemės ūkio politikos žalinimą, apie eilę visų kitokių priemonės, priemonių, tačiau svarbu štai kas, svarbu, kad finansinės priemonės nepatektų tiems, kurie iš tiesų nėra ūkininkai. Tad norėčiau atkreipti dėmesį į komisijos siūlymą susijusi su smulkiais ūkininkais. E, komisijos siūlyme yra kalbama apie 3 hektarų plodą, panešėjas mini 5 hektarus. Jeigu Lenkijoje pažvelgtume į, į ūkius, tai pusė ūkių Lenkijoje galėtų atitikti tuos kriterijus. E, kitas dalykas - biurokratijos sumažinimas. Čia yra iš tikrųjų tas rytis, kur reikia tik vieno dalyko – paprastinimo. Tačiau mano šalyje, pavyzdžiui, pusė tų smulkių ūkių neužsima žemės ūkio veikla. Ne jie dirba tuose ūkiuose. Tie, kurie žemės nedirba, pagal naujas taisyklės galėtų gauti didesnę paramą negu tie, kurie iš tikrųjų dirba žemę, kurie veikia kaip aktyvūs ūkininkai. Jeigu apibrėžimo teisingo nebus rasta. Tai pasikeitimų e, neįvyks. Trečias siūlymas. Susijęs su tiesioginėmis išmokomis. Mums reikėtų 20 metų, kad jos suvienodėtų. O mes kalbame dabar apie vienodas konkurencijos sąlygas. Aš manau, kad e, žalinimo politikos siūlyme mes galėtume išplėsti E, visi, visoms šalims e, paramą, būtent iš šios biudžeto eilutės. Reikėtų, kad visų šalių ūkininkai sulauktų tų pačių subsidijų žalinimui žemės ūkio. Tai būtų teisingesnis dalykas negu dabartinis Europos komisijos siūlymas. Mes to ir prašysime. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis ponui Doyle, o paskui ponui Kosakovskijai. Prašau. Sorry, Chairman. We welcome the opportunity. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiamės galėdami kalbėti Europos parlamento posėdyje. Mes turime kalbėti apie žemės ūkio praktinę pusę, kad galėtume atsiliepti į valstybių narių susirūpinimą. Skirtumai e, tarp valstybių narių egzistuoja, apie juos būtina kalbėti. Ponas Santos apžvelgė teisingai, tai jūs savo dviejose pranešimuose jūs kalbėjote labai pragmatiškai, labai aiškiai. Labai svarbu išsiaiškinti, koks turėtų būti bendrosios žemės ūkio politikos reformos pagrindas. E, tikslas turėtų būti optimizuoti žemės ūkio produkciją, e, vystyti žemės ūkį tvariai, užtikrinti jo įvairovę. Manau, kad žvelgiant į tai, kaip yra skirstomi pinigai, turėtume peržiūrėti savo prioritetus. Manau, kad daugelis kolegų pabrėžė tai, kad reikia paruošti praktiškesnius siūlymus, paprastesnius siūlymus. Ar Europos parlamentas imsis šių žygių? Europos parlamentas kol kas regis lūkuriuoja. Iki Liepos mėnesio tie siūlymai turi būti pateikti. O paskui, kažin, kai bus su daugiamete finansinė programa. Kažina, ten bus numatyta daug lėšų žalinimui. Tuo tarpu Europos parlamentas e, gali priimti šiuos pranešimus ir reikėtų, kad būtų priimtas visapusis pritarimas tam. Reikėtų, kad išdėstytumėte savo nuomonę. Aš tikiuosi, kad kiti nacionaliniai parlamentai ir jų Žemės ūkio komitetai norėtų išgirsti, kas buvo nuspręsta kokia pozicija buvo pasirinkta, kad jie, kaip nacionaliniai parlamentai, galėtų savo ruoštų priimti savo sprendimus. Dėkoju. Bardzo pan, proszę, pan poseł Chruścikowski. Dėkoju. Chruścikowski. Ačiū, aš esu senatorius. Norėčiau tarti keletą padėkos žodžių už tai, kad galėjome čia atvykti kad galime dalyvauti rengiant šį dokumentų paketą, dalyvaujant visiems pranešėjams, kurie labai daug dirbo prie šių čia minimų klausimų. Norėčiau pasakyti štai ką. Senate mes priėmėme siūlymą, kuris atitiktų daugelio lūkesčius. Ir šiaip dar lieka daug klaustukų, ar žengiama teisinga linkme. Man skirtas laikas siekia dvi minutės, tad detalių ne, neminėsiu. Lenkijos senatas jau patenkė savo poziciją, reaguodamas Europos komisijos paskelbtą paketą. Taigi dokumentas egzistuoja, čia jo nemindėsiu, tačiau kai dėl senato pozicijos ir Seimo pozicijos, visa tai yra susiję su labai svarbia sritims, labai svarbius klausimais. Pirmiausia, privalu kalbėti apie bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimą. Uh, apie konkurencingumą ir nediskriminacijus principus, kurie būtų taikiami valstybėms narėms, kalbant apie tiesioginės išmokas. Sutartyse yra numatytas regioninis diferencijavimas, apie tai kalba ponas Santos, taip pat, tačiau niekur nėra pasakyta, kad šalis galima diskriminuoti dėl regioninių priežasčių. Tad norėčiau užgirsti Europos komisijos nuomonę, nes iki šiol nesulaukėm jos atsakymo, ar galima diskriminuojančiai traktuoti valstybės narės. Ar mes taigysime tą patį principą naujuose sprendimuose? Mes turėsime laukti 20 metų, kad būtų suvienodintas tiesioginių išmokų lygiais, juk tai sutartise niekur neparašyta. Ir galiausiai, ar jūs manote, kad galima šalis, Baltijos valstybės, Balkanų valstybės ir tokias valstybės kaip, pažiūrėjau, Lenkija visiškai skirtingai, nes jeigu mes nesusitarsime dėl principų, galėsime diskutuoti kiek tik norime, praktikoje rezultatų nebus. Ir džiaugiuosi, kad, kaip sakė e, pirmininkas, kad yra nuspręsta, kad nebus balsuojama dėl bendros žemės ūkio politikos reformos tol, kol nežinosime nauj, jokių naujienų apie e, daugiametę finansinę programą, apie biudžetą. Taigi negalima e, norėti atlikti daugiau darbo, turint mažiau išteklių. Ačiū. Ačiū dabar prašysime kalbėti poną. Pana e, iš Vokietijos. Aš norėčiau pakalbėti apie terminus, Frakcijos e, e, vardu esu įpareigotas paprašyti pratesti pakeitimų teikimo terminą, atsižvelgiant į reformos svarbą. E, turime numatyti daugiau laiko diskusijoms ir tikimės, kad pakeitimų teikimo terminas bus pratestas. Kalbant apie diskriminavimą, noriu pabrėžti, kad pasiūlymai dėl lėšų perkelimo iš pirmojo į antroji ramsti yra neteisingi, nes e, Latvijos ūkininko parama siekia 60 eurų e, hektarui, o Graikijos virš 500. Čia negalime kalbėti apie vienodas sąlygas, tačiau taip pat e, turime užtikrinti, kad būtų nediskriminuojamos atskiros teritorijos regionai atskirose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, kiek žinau, Pietų e, Tirolyje e, ūkininkai gauna 50 eurų e, tiesioginių išmokų hektarui, tuo tarpu Pietų Lombardijoje daugiau nei 700. Kalbant apie žalinimą, noriu atvirai pasakyti, kad tikrai susipykęs dėl komisijos pasiūlymo jo pasipiktinis. Kodėl? Todėl, kad tokiu būdu bus didinama biurokratinė našta ir tas pasiūlymas nėra tikslingas. Europa yra e, daug e, skirtingesnė, jos atskiri regionai ir negalima tik tai 27 priemonės taikyti žalinimui po vieną atskirį valstybį narį, nes, pavyzdžiui, Suomijoje e, būtų <clears throat> galima numatyti 30 procentų e, ekologinės žemdirbystės plotą, tačiau Sicilijoje, kad pasiektume tą patį plotą, tai reikėtų nemažai e, žemės ūkio naudmenų pradėti drekinti, bet tam vandens neužtenka. Mes turėtume nustatyti tam tikrus atskirus žalinimo kriterijus, jų katalogą ir e, dar labiau pagerinti tiek komisijos, tiek pranešėjų teikiamus pasiūlymus, kad jas būtų galima praktiškai gyvendinti. Ačiū. Dabar kalbės Ispanijos parlamento atstovas ponas Alonso. Gracias, señor presidente. Ačiū, panė pirmininkė. Dvi minutės tikrai nedaug laiko, kad galėtume pakalbėti apie visus mums rūpimus klausimus. Tris aspektus norėčiau paminėti dėl reformos. Pirmasis susijęs su biudžetu. 2011 m. Liepos mėnesio pasiūlymas mums priimtinas tik minimaliai. Džiaugiamės tuo, e, kas buvo pasakyta dėl daugiametės finansinės programos tvirtinimo ir su jo susijusiu, susijusiu mūsų balsavimu. Jeigu biudžetas bus didinamas, tuomet gerai, tačiau jeigu mažinamas, tai mums tie pasiūlymai nėra priimtini. Ponas Kapalo Santos minėjo tinkamus e, aspektus, būtinybę anksčiau nustatyti žalinimo kriterijus e, tiek aktyviems ūkininkams, tiek jauniems ūkininkams. E, visiems šiems pasiūlymams pritarime, tačiau jais nėra keičiama bendroji kryptis taikyti panašius išmokų kriterijus, neatsižvelgiant į e, kitas skirtingas aplinkybės, e, dėl kurių kai kurios žemės ūkio įmonės galėtų bankrutuoti. Noriu paklausti, pono Kapolo Santos, ką Jūs manote apie tos milijonus hektarų, kuriems bus naujai e, paprašyta šios paramos žemės ūkio politikos biudžeto, nes anksčiau tose teritorijose žemės ūkio veikla nebuvo įmanoma, kaip turėtume reaguoti į tokius reiškinius ir uh, Kitas dalykas, kaip elgsimės su atskirai žemės ūkio sektoriais, pavyzdžiui, galvininkystė. E, pieno e, gamybos įmonėmis, kurios nėra, kurių veikla nėra siejama su žemės ūkio naudmenų plotais. Tai e, jų perspektyvos tokių įmonių taip pat yra labai miglotos, kalbant apie mm, bendrai rinkos organizavimą. Manau, kad daugiausiai rūpeščių ir problemų čia patirs galvijų augintojai įgyvendinus naująją tvarką, todėl būtina Europoje imti, pradėti taikyti veiksmingas priemonės, pakankamai greitai jas taikyti, kad būtų galima reaguoti į kainų svyravimus ir į kainų kritimą, nesvarbu dėl kokių priežasčių, reikia numatyti referencinės kainas, kurios būtų grindžiamos e, gamybos sąnaudomis ir tokiu būdu spręsti šias problemas. Labai teigiamai vertiname pasiūlymą peržiūrėti žemės ūkio sektoriaus konkurencijos e, taisyklės e, tam, kad ūkininkams būtų suteikta daugiau galiojimų dėrėtis dėl supirkimo kainų. Ačiū ponui parlamentarui. Ponui Blumfeldui dabar suteiksiu žodį. Labą dieną, pana pirmininkė, mėly kolegos. Dėkoju už šias diskusijos. Latvijos parlamentas labai atidžiai stebi su BGP susijusių įvykių raidą. Latvijoje padėtis panašiai kaip kitose dviejose Baltijos šalise. Tai yra daugiausiai nuostolių patiriame dėl e, nesažiningų, nevienodų tiesioginių išmokų. Ir todėl esame diskriminuojami konkurencijos požiūrių. Latvija mano, e, tiksliau Latvija po įstojimo ES gauna mažiausias tiesioginės išmokas, jos apskaičiuojamos 94 metų duomenimis remintis nuo 94 iki 99 per tą laikotarpį. Trijose Baltijos valstybėse žemės ūkio veiklos apimtis buvo pasiekusios istorinės žemumas, kaip ir kitose ekonomikos rytise, nesubirėjus Europos e, Sovietų Sąjungai šalis patyrė ekonomikos nuostatą, todėl tie duomenys smarkiai skiriasi nuo dabartinių statistinių duomenų. Mes manome, kad e, naujai finansiniai programai, per naują finansinę programą reikėtų apskaičiuojant tiesioginės išmokas remtis kitais statistiniais duomenimis, kurie būtų naujesni ir reikėtų atsisakyti pereinamojo laikotarpio. Nepaisant to, kad Europos parlamentas siūlo užtikrinti e, visiems ūkininkams mažiausiai 65 procentų dydžio tiesioginės išmokas. Tai būtų žingsnis teisinga linkme, tačiau Latvijai jis nėra pakankamas. Latvija mano, kad valstybė, visų valstybių narių ūkininkams reikėtų mokėti mažiausiai 80 procentų paramos vidurkio, tiesioginių išmokų vidurkio ir užtikrinus, kad 80 procentų e, nuo vidurkio būtų išmokama Baltijos šalių ūkininkams, tai sudarytų iš viso 2,5 milijardų eurų, tai yra 0,05 e, e, procento nuo būsimos daugiametės finansinės programos biudžeto. Mes manome, kad reikėtų labiau suvienodinti tiesioginės išmokas, e, turint omenyje, e, kad e, Latvijos ūkininkai galbūt išsilaikytų net ir be tiesioginių išmokų, tačiau taip, kaip jos dabar yra paskirstamos, yra paprasčiausiai nesažininga. Ačiū. Dabar kalbėsiu Europos parlamento narys Jo Laininas. Jis buvo vienas iš pranešėjų Atsiprašau, jis buvo vienas pranešėjų žemės ūkio politikos e, reformos klausimų. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau taip pat pasveikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų. Pirmasis klausimas, kurį norėčiau paminėti, tai yra, norėčiau priminti, kad BŽUP reforma yra neįlinis dalykas, kadangi po Lisabono sutarties šios politikos aspektai perėjo į bendro sprendimų prieimimo e, tvarką ir todėl sprendimai susiję su bendraja žemės ūkio politika yra susiję ir su diskusijomis dėl finansinės perspektyvos. Mes esame parlamento komitetas ir jo vardu turim pasakyti, kad norėtume pasiekti kuo daugiau lankstumo, tačiau šitas lankstumas turi būti priimtas bendro sprendimų prieimimo procesų tvarka. Kalbant apie žemės ūkio politikos reformą, reikėtų pasakyti, kad reformą reikėtų skatinti, tačiau reikėtų skatinti mažiau anglies dvideginio išmetančią e, pramonę, reikėtų vykdyti tausojančią, tausuojantį ūkininkavimą tačiau kartais pasiūlymais yra kreipiama politika visai kita kryptimi ir todėl aptardami visus pasiūlymus turime galvoti apie galutinius šios reformos tikslus. Jeigu galvotume apie e, žalinimo skatinimą, tai reikėtų pasakyti, kad e, parlamentas pritarė už tiesioginių išmokų skirimą būtent žalinimo tikslams. Tačiau kita vertus parlamentas supranta, kad negalima viena priemonė vienodai e, skatinti visų valstybių narių. Todėl, kai parlamentas balsuos dėl šių pasiūlymų, bus e, pasiūlyta daug įvairiausių priemonių, kurias galės naudotis valstybės narės. Yra trys pagrindinės tokių priemonių grupės, kurios leis pasiekti numatytų tikslų. Reikia sutelkti dėmesį ne tik tai į įvairovę, bet reikia atsižvelgti taip pat ir e, tvarų išnaudų, iš, e, e, tvarų išteklių naudojimą, taip pat ir kuo mažiau CO2 išskiriančias gamybos technologijas. Ir kalbant apie žalinimą, reikėtų pasakyti, kad nuobodos turėtų būti nesiejamos su tiesioginėmis išmokomis, tiesiog jos turėtų būti siejamos su išmokomis, kurios yra skiriamos žalinimui. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie naujas, e, naujas išmokų, naujus išmokų dydis buvo anksčiau naudojomis masi istorinė statistika, istoriniais duomenimis. Ir žinoma, dabar reikėtų atsižvelgti į naujus statistinius duomenis. Bardzo dziękuję, proszę przestrzeganie. Dėkuoju. Dabar kalbės Austrijos atstovas. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas ponės, ponės gerbiami ponai. Mes norime Austrijoje, kad žemės ūkio įmonės gamintų veiksmingai ir kad žemės ūkio veikla būtų plėtojama visoje teritorijoje. Todėl pasiūlymas dėl atskirų teritorijų atskirimo mums nėra priimtinas, jis yra keistinas kalbant apie ūkininkavimą kalnuotose vietovėse, tai reikėtų pasakyti, kad juose neįmanoma užsiimti galvininkystę ir būtent galvininkystė turėtų patekti į tas sritis, kurioms yra taikomas e, kompensavimas. Taip pat yra ir tokių įmonių ir teritorijų, kur reikia mokėti 300 e, eurų už hektarą be jokių išlygų. Kitas dalykas - parašo, e, pašaro rengimas Alpėse yra labai sudėtingas procesas, į tai reikia atsižvelgti. Kita vertus, jeigu gamta yra sudėtinga, tai į tokias aplinkybės reikia papildomai atsižvelgti ir uh, Jeigu skaičiuotume e, plotą, kuris yra šimtas hektarų ir jeigu jame yra tik tai kelios dešimtys galvijų, tai žinoma, pašarų rengimas nėra sudėtinga problema. Kitas dalykas - žalinimas, ekologinis ūkininkavimas. Nemanytume, kad antrajame ramstyje būtent šioms reikimėms būtų mažinamos išmokos dėl e, pievų išsaugojimo. Labai svarbu tai daryti e, tose vietovėse, kur žalios teritorijos yra netokios dažnos. Bardzo dziękuję. Teraz prosimy o zabranie głosu panią poseł. Dėkoju. Žodis. Kitai kolegiai. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu švediškai. Dėkoju už įdomius pranešimus. Mm kurių išklausėme, ką tik daugumai jūsų švedijos pozicija yra žinoma. Šiuo klausimu mums svarbu šias ryčiai numatyti ir skirti pakankamai lėšų, kurias būtų galima panaudoti kuo veiksmingiau ir tikslingiau. Siekime, kad Europoje e, būtų gyvybingas žemės ūkis, todėl jį turime įtraukti ir žalinimo aspektus. Visi puikiai žinote, apie ką eina kalba. Kuomet diskutuojame apie žalinimą, turime dėsti bendras pastangas, nustatant bendrasias taisyklės ir siekiant bendrai jas įgyvendinti ir e, sudarant visiems vienodas konkur <clears throat> konkurencijos sąlygas tiek Europoje, tiek pasaulio mastu turėtume siekti konkuruoti pagal bendrasias taisyklės. Kalbant apie antrąjį ramstį, tai yra parama kaimo plėtrai ir parama žemės ūkio įmonėms palankiai vertiname siekius daugiau paramos skirti jauniesiems ūkininkams, kalbant apie vyresnio amžiaus ūkininkus ir e, pernamą laikotarpį savo ūkio perdavimui, mūsų manimų, kitokie sprendimai būtų prasmingesni nei išsiūlomi dabar. Kalbant apie taip pat būtina gyvena žemės ūkio politiką atsižvelgti į pasaulinius ekologinius iššūkius. Žinome, turime siekti aprūpinti visą ES maisto produktais, todėl privalome atokesniems ir nepalankesnėse sąlygose esantiems regionams numatyti daugiau paramos, kad užtikrintume jų ateitį. Ačiū pirmininkė, ačiū jūsų pasisakymą. Ponas Garcija dabar kalbės, prašau. Gracias, Pane Garsie, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti už šio renginio suorganizavimą, nes visada labai svarbu yra turėti galimybę keistis nuomonėmis tarp nacionalinių parlamentų. Norėčiau grįžti prie svarbiausių tikslų ir jų įgyvendinimo. Man susitarė įspūdis, kad daugiau kalbame apie bendrosios žemės ūkio politikos nuostatų įgyvendinimą, tuo tarpu, kai dažnai pamirštamas pats svarbiausias šios politikos tikslas. Nežinome, ar pasieksime to, to, to pagrindu, kokius siūlo pranešėjas. Bendros žemės ūkio politika turi būti tvirta, būtina, kad ES piliečiai galėtų įsigyti maisto produktų už prieinamą kainą. Tai yra svarbiausias šios politikos tikslas. Jo turėtume siekti. E, žemės ūkio sektorius yra strateginis, kaip ir energetikos ar gynybos sektorius. Iš tikrųjų, biudžetas yra tas dalykas, kuris yra ypač svarbus, tačiau turime taip pat aptarti, ką vadinsime aktyvių ūkininkų. Valstybės narės turėtų turėti pakankamai lankstumo, kad būtų galima atsižvelgti šalių narių specifiką ir ūkininkavimo įvairias specifikas šalies viduje. Daugelis šių problemų nebuvo išspręsta, apie tai nekalbama mūsų pateiktuose pranešimuose. Na, iš tikrųjų, e, mokėjimo atsėjimas galėtų būti vienas iš sprendimų, tačiau negalime visko e, išspręsti tik mokėjimo organizavimo dalykais. Galiausiai žalinimo politika irgi negali būti taikoma visur vienodai, visose, visoje ES teritorijoje. Būtina atsižvelgti į valstybių narių skirtumus. Kitaip nepavyks susitarti. Yra taip pat ir klausimas susijęs su pirmojo ramščio pagalbos suvienodinimu. Tai yra išmokos e, gamintojams dėl pajamų praradimo dviem atvejais. Na taip, yra vis daugiau aplinkos auginių e, ir gerbuvio reikalavimų, kurie ir kainuoja žemdirbiams. Ir yra ir kitų dalykų, dėl kurių mūsų žemdirbiai nebėra tokie konkurencingi rinkoje kol neturėsime fiskalinės sąjungos Europos Sąjungoje, mums nepavyks taikyti vientisos žemės ūkio politikos visoje Europos Sąjungoje. Be kita ko, mes dar nekalbėjome apie rinkos pagalbos priemonės. Apie tai buvo kalbama kolegos Donta pranešime ir aš norėčiau, kad tai atsispindėtų e, aktyviau diskusijose. Mes pateikėme pakeitimus, tačiau manau, kad pono Dauta e, pranešime yra daug dalykų, kurie pakankamai įdomus ir originalūs. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar Rumunijos atstovas kalbės ir tai yra ponas Jan Radulesku. Prašom, žodis jums. Dėkoju, pane pirmininkė. Leiskite padėkoti pranešėjams už jų įdėtas pastangas rengiant šį teisėkuros paketą, kai dėl Rumunijos siūlymų. Kai dėl gamtos išteklių apsaugos ir bendro žemės ūkio politikos noriu pasakyti štai ką. Rumunija remia e, bendrą komisijos siūlymą susijusiu lėšų skirimu bendrai žemės ūkio politikai. Tai yra minimumas priimtinas Rumunijai. Tačiau šalis jaučia tam tikrą susirūpinimą. Pirmiausia, dėl tiesioginės paramos paskirstimo. Rumunija pasakytų už vieningą procentą už vieningą procentą visoms valstybėms, nes komisijos siūlyme dar tebėra skirtumo tarp tiesioginių išmokų dydžių atskirų valstybių nariams. Tos išmokos nevienodos dar visur. Antra, paramos e, ribojimas stambiems ūkiams. Mes ne, nepritarėme šiam siūlymui. Trečia, e, žalinimas ir tiesioginės išmokos. Šis siūlymas neturėtų e, padidinti biurokratinės naštos ūkininkams. 30 procentų e, tiesioginių išmokų skirta žalimui yra pernelyg didelė suma. E, Rumunija siūlys žemės ūkio darbuotojų pajamoms užtikrinti vienas ribas ir paskui dėl išmokėjimų vėlavimo kitas ribas. E, suma žalinimui turėtų būti skirta vienoda visoje, visoje Europos Sąjungoje. Rumunija pasako 20 procentų lygį lėšų skiriama kaimo vietovių plėtrai kaimo vietovių plėtros klausimų Rumunija mano, kad reikia išlaikyti kiekvienos, atsižvelgti kiekvienos valstybės BVP lygį ir tai turėtų būti labai svarbus rodiklis skaičiuojant lėšų skirimą. Kai dėl kofinansavimo mes negalime pritarti 4 procentų ribai. Mes manome, kad reikėtų numatyti 7 procentus, tai būtų ta suma, kuri būtų perdutama maksimum per 2 kartus. Kai dėl ekologinio intereso zonos, čia e, nuostatos turėtų būti skirtingos numatytos ūkininkams iki 20 hektarų, hektarų turėtų būti skiriamos 3 procentai tų lėšų ir ūkis didesnis, didesnis 30 hektarų 7 procentai. Galiausiai turėtų būti skirtumas tarp naujų ir senų valstybių narių, nes naujosios valstybės narės turi būti labiau remiamos visoje Europos Sąjungoje. Drėkinimas yra labai svarbus klausimas, siekiant padidinti derlių tokiuose valstybėse kaip, pavyzdžiui, Rumunija. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar kalbės Portugalijos atstovas, ponas Abel Batista. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes sutarėme dėl to, kad maisto produktai yra tas dalykas, kuris yra ypač svarbus klausimas ES piliečiams. Svarbu, kad užsitikrintume pakankamą maisto kiekį, tuo pat metu svarbu saugoti gamtą ir plėtoti atskiras teritorijas. Privalu neužmiršti inovacijų vaidmens ir darbo vietų kūrimo. Jeigu dėl to sutarėme, tai tuomet turime imtis tokių priemonių, kurios leistų visą tai įgyvendinti. Būtent dėl to sveikiname pranešimą, kurį parengė kolega Kopulosantos. Tame pranešime bandoma praktiškas įgyventinimo priemonės numatyti visiems siūlymams. Siekiama paremti ūkininkus ES lygių ir siekiama užtikrinti e, e, tam tikrą konvergenciją, nustatant bendrą procentą visą Europos Sąjungai. Dabar tariamasi dėl tų priemonių, kad būtų pasiekta maksimalios konvergencijos. Tai yra susijęs su visa ES teritorija. Svarbu numatyti tą pačią paramą visiems, kurie verčiasi žemės ūkio veikla ir maisto produktų gamyba. Svarbu neužmiršti kaimo vietovių plėtros elemento. Turiu tokį klausimą, kuris būtų susijęs su bendrosios žemės ūkio politikos žalinimu. Mums tai yra labai svarbus klausimas, kadangi Ypač svarbu, kad žemės ūkis dėrėtų su aplinkos saugos reikalavimais, kad veikla neprieštarautų viena kitai. Privalu atsižvelgti į kultūrinius ypatumus ir labai skirtingas atskirų ES regionų sąlygas, į viduržėmį jūros regionų sąlygas. Čia drėkinimas yra labai svarbus dalykas, nes gamybos lygis patenkinamas nebus užtikrintas susijęs su žalinimo tikslu, jeigu nebus paremtos tos priemonės, kurių tikslas yra drėkinimo užtikrinimas žemės ūkio kultūroms. Tad e, svarbu, kad nenukentėtų tose e, mano vienaitose vietovėse ūkininkaujantis asmenys. Gaila, kad nenumatyta komisijos siūlyme data, kada bus paramos lygis suvienodintas visoms ES valstybėms narėms. Dėkoju. Bardzo pana, przepraszam za zmianę kolejności. Bardzo proszę. Martin Hosting. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, aš sveikinu Jūs atvykus į parlamentą. Čia ne tik tai konservatoriai, bet ir kitų frakcijų atstovai susirinko. Norėčiau iš karto pakalbėti apie tą žalinimo aspektą, kuris yra labai svarbus reformos aspektas. Viešieji viešosios lėšos turėtų būti išleidžiamos viešojo interesui e, pasiekti tačiau nuo to gali nukentėti pirmosios, pirmojo ramščio išmokos. Todėl labai svarbu visiems įsitikinti, kad ta naujoji politika pasiteisins, jei reikia papildomų argumentų. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad reikia tinkamesnio lėšų paskirstimo Europos mastu tačiau reikia geresnio paskirstimo tarp mažų ir didelių e, žemės ūkio įmonių. Mes visada pasisakėme už tai, bent jau du trešdaliai parlamento pasisakė už tai, kad reikia numatyti maksimales ribas. Nėra prasmės didelėms įmonėms be galo teikti lėšas, reikia daugiau dėmesio skirti mažoms įmonėms. Kitas dalykas, mes pritarėme pranešėjo siūlymų, kad bent jau 30 procentų išmokų būtų skiriama įgyvendinti aplinkos tausojimo programoms. Tai turėtų būti e, priimtinas siūlymas, kurį nuosekliai įgyvendintų valstybės narės. Tačiau antrajame ramstyje mes nemanome, kad reikėtų numatyti tam tikras. Kaufen. Äh, wir brauchen auch nicht die Risiko. Išmokas už veiklos nutraukimą. Tai tikrai ne, ne, nesėtina su antruoju ramščiu, tam reikėtų numatyti atitinkamas papildomas programas. Dantom pasiūlymams aš pritariu. Rinkos taisyklių reikia ne tik tai cukrui, ne tik tai kitiems žemės ūkio produktams, bet reikėtų grįžti prie kitų uh, produktų, pavyzdžiui, pieno, kadangi ryškėjanti pieno krizė rodo, jog reikėtų tartis dėl besibaigiančio kvotų laikotarpio pratesimo. Zmienimy troszkę zasady. Trzech posłów z, parlamentu na, na, z parlamentów narodowych będzie zabierać głos i jeden z parlamentu suteiksiu žodį dar keliems nacionalinių parlamento atstovams, o po to suteiksiu žodį parlament, Europos parlamento nariams. Merci, merci, monsieur le président. Ponas Negri, Luxemburgas, ačiū, ponė pirmininkė. Šios dienos diskusija yra tikrai labai įdomi. Bendrauji žemės ūkio politika yra prioritetas dabar susijęs su didesnė žalinimo politika. Dabar yra kalbama apie 7 procentus žemės, remo žemės, kuri turėtų būti susijusi su šia politika. Ponas Kristensenas pasiūlė, kad valstybės narės galėtų šį procentą sumažinti iki 3,5 procento, jeigu būtų imamas į kitų papildomų priemonių. Na, iš tikrųjų, tas bendras procentas, 7 procentų, atrodo pakankamai aukšta riba, todėl mes manome, kad su tuo susiję kriterijai turėtų būti patikslinti labiau. Turime nepamiršti to didesnio žalinimo tikslo tuo pat metu. Tadgi, taigi, ponė pirmininkė, norėčiau paklausti, ar galite pateikti paskutinę informaciją susijusią su vykstančiomis dėrybomis dėl tų septynių procentų kur, nes tie 7 procentai būtų didelės e, svarbos žemės ūkio žemė. Dėkoju. Bardzo dziękujemy. Pan poseł Peters teraz zabierze głos. Pan poseł Peters. Voorzitter, dank u wel. Uh... Pirmininkė, dėkoju. Aš norėčiau per man skirtą laiką pakalbėti išsameu apie greening. Daug nenaudojamų žemės ūkio plotų yra naudojami vis intensyviau, tačiau vis dėlto reikėtų pasakyti, kad e, e, yra pakankamai daug sunkumų naudojant tokius plotus. Reikėtų pagalvoti apie tai, kokiomis sąlygomis yra auginamos bitės, kaip yra gaminami žemės ūkio produktai, maisto produktai, kurie gali padėti užtikrinti tvarų tiekimą maisto produktais. Todėl reikėtų galvoti ir apie socialinę aplinką, kurioje vyksta gamyba, o visam tam reikalinga e, tvari žemės ūkio politika. Flamandų parlamentas atkreipė dėmesį į Flandrijos ypatingas ūkininkavimo sąlygas, kadangi ši teritorija yra suskaidyta nedaug yra žemės ūkio naudmenų plotų kadangi yra labai daug lab, e, tankiai apgyvenintų miestų ir dėl to priežasčių mes norėtume, kad nenaudojamos lėšos iš pirmojo ramščio būtų perkeltos į antrąjį. Grįžtant prie greening pasiūlymo, e, mes pritarime komisijos pasiūlymui plėtoti tvarę žemės ūkio politiką ir 30 procentų uh, E, tiesioginių išmokų sieti su žalinimu. Tačiau mes manome, kad reikėtų labai apdairiai taikyti išmokas siekiant nepadaryti žalos gamtai, taip pat rūšių įvairoviai ir neskatinti e, klimato kaitos. Kiekvienas atskiras regionas turėtų galėti įgyvendinti tikslias žalinimo priemonės, pagal savo specifiką. Europoje yra suformuluoti labai ambicingi tikslai, tačiau regionuose juos įgyvendinti be papildomos biurokratinės naštos, atsižvelgiant į regionų specifiką. Dėl lankstumo manome, kad lankstumas atneštų papildomos naudos ūkininkams ir siekiant tausoti aplinką. Teraz zabierze głos pan poseł Van Gerwena. Ačiū, kad laikytis numatyto kalbėjimo laiko, neviršėjote, jo neviršėjote, dabar kalbės parlamento narys iš Niderlandų. Panas. Vadina, aš kalbu Niderlandų parlamento vardu ir noriu atkreipti dėmesį į septynis aspektus Pirmiausiai reikėtų daugiau galiojimų suteikti ūkininkams derantis dėl savo e, produkcijos supirkimo kainų. Taip pat mes pritarėme naujovių dėgymui. Žemės ūkija pritarėme neseniai įstatymo projektų skirti 10 procentų BŽP lėšų, tai yra 30 milijardų eurų moksliniams tyrimams ir plėtrai. Trečia svarbis rytis Iš pirmojo ramščio e, lėšų reikėtų taip pat finansuoti ir žalinimo priemonės, e, tai yra e, gamtos apsaugos priemonės ir žalių plotų didinimą, tačiau nenorėtume sėti paramos su gamybos apimtimi, tai būtų žingsnis atgal. Ketvirtasis pastebėjimas susijęs su bendromis priemonėmis, kurias reikia įgyveninti prieš tai atlikus poveikio įvertinimą e, trečiosioms šalims, jų žemės ūkiui. Kitas pastebėjimas būtina numatyti lėšų perskirstimo galimybę, nes šiuo metu kai kurioms šalims mokama daugiau, vienoms šalims mokama daugiau nei kitoms, reikia sudarydamumo kriterijas vadovautis, nes Niderlandai atsisako šiuo metu arba netenka 8 procentais paramos daugiau nei kitos įsivyšiusios žemės ūkio šalis. Mes manome, kad tai nesažininga, taip pat būtina dėti pastangas mažinant biurokratinės e, apimtis ir biurokratinę naštą, nes viskas slypi paprastume ir jo užtikrimu. Ačiū labai, žodis teikiamas poniai Paulsen, e, Žemės ūkio komiteto vicepirmininkai Europos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Pat e, noriu pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus. Aš kūruoju atskiras kaimo plėtros programų dalis. Pirmiausiai norėčiau pagirti poną Kapulos Santos už tai, kad jis labai stengiasi atsižvelgti į šešėlinių pranešėjų nuomonės ir pasiūlymus. Pavyzdžiui, traukia iš savo pranešimo tekstą tokią nuostatą, kad tiek parlamentas, tiek taryba turėtų skirti, teikti pirmenybę gyvūnų gerovės užtikrinimui. Tai labai palankiai vertintina nuostata, taip pat nepamirštamas ir kaimo turizmas. Čia aš nacionalinių parlamentų atstovų norėčiau paprašyti štai ko. Daug kalbame apie aplinkos tausojimą, apie gamtos apsaugą. Tai žinoma svarbu, tačiau jeigu norime išlaikyti gyvybingą, e, gyvybingas kaimo vietovės, kurios yra būtina gyvybingos e, žemės ūkio veiklos prielaida, tuomet siekdami šių tikslų privalome sudaryti ir atitinkamas e, ekonominės, socialinės ir kultūrinės sąlygas e, tam, kad tiek ūkininkai ir jų šeimos nariai galėtų gyventi tinkamomis sąlygomis, tiek ir visi kiti, kurie gyvena kaimo vietovėse. Todėl, kalbant apie antrąjį ramstį paramą kaimo plėtrai, turime nepamiršti kad e, gyvybingo žemės ūkio prielaida yra gyvybinga, gyvybingos kaimo vietovės. Ir čia turime atkreipti dėmesį ne vien tik į žemės ūkio ir miškų ūkio aspektus, o į, į daugiau panų popinius siekimą žodį. Europos parlamento nariams, gerbėmi kolegos nacionalinių parlamentų E, atstovai, iš tiesų šiandieną kalbame labai svarbiomis temomis ir savame suprantame, mes palaikome, remiame daugumą bendrosios žemės ūkio politikos reformos nuostatų. E, tačiau vėlgi, kalbant apie reikalavimus, tarkim, apie žalinimo programą, kuri taip pat turės savo kaštus, na, reikėtų kalbėti ir apie kitą pusę, apie pajamas, ir čia buvo išsakyta ne vieną kartą, kurios iš tikrųjų, žvelgiant į tiesioginės išmokas, nėra vienodos. Mes, e, Latvijos, Estijos, Lietuvos e, kaimo reikalų komitetų pirmininkai pasirašėme deklaraciją ir ačiū e, parlamentui, komitetui, kad buvo dalinai atsižvelgta, tačiau tas žingsnis pernelik mažas. Mes tikimės dar E, didesnio žingsnio, kadangi, kaip ir sakiau, mes gyvenam vienoje Europoje ir reikalavimai vienodi, tai turėtų ir išmokos, na, bent jau žymesnė dalimi vienodėti. Taip pat čia buvo paliesta šiandieną viena tema svarbi apie užfiksuotas e, deklaruotus, deklaruotus plotus naudmenų. Tai iš tiesų mums taip pat opi problema, kadangi e, žinote, kad na, 50 metų mūsų žemė buvo nacionalizuota, šiuo metu jinai gražinama savininkams ir tarkim šiuo metu deklaruotas plotas yra kažkur tai 2,6 milijonai e, hektarų naudmenų. Tačiau vėlgi tenka pastebėti, kad na, po restitucijos žmonės atgavę žemę ne visi buvo žemdirbiai ir šiuo metu e, bendri ūkių plotai didėja, tačiau vėlgi kaip bus su išmokom vienam hektarui skaičiuojant, jeigu bus e, vėlgi jos dalinamos nuo bendro voko numatytų lėšų, kurios bus skiriamos tiesioginiams išmokoms. Į tai reikia atkreipti dėmesį. Toliau kalbant apie ir kaimo plėtros programas, vėlgi reikia suprasti, kad na, tikslai mūsų taip pat nėra vienodi ir finansavimas e, ne, neturėtų mažėti. Iš tiesų, senosios ES šalis, na, jos turbūt e, turi pakankamai tobulą infrastruktūrą, taip pat ūkininkai atnaujinę savo technologijas, tačiau negalim pasakyti apie naujasią šalis, kurios iš tiesų šiuo metu siekia taikyti tas pačias technologijas, iš tikrųjų progresas vyksta vyksta, tačiau vėlgi tam reikalingas finansavimas. Mes paprasčiausiai na, negalėsime pasiekti tokių rezultatų ir e, gyvendinant bendrų tikslų, jeigu mes negausime tam finansavimo. Tai iš tiesų norėčiau palinkėti, kad tas procesas dar testusi, kad mes dar kalbėtume ir iš tikrųjų ypatingai tiesioginių išmokų dalyje vėlgi ieškotume geresnio sutarimo ir teisingesnio sprendimo. Ačiū Jums. Bardzo dziękuję. W tej chwili proszę o zabranie posła i pan poseł Sato. Suomijos kolega ponas Satonen kalbės. Prašom. Uh, Mr. President. Uh, Pone pirmininkė. Komisijos siūlymas ir parlamento pranešimų projektai susijęs su reforma yra neblogas pagrindas daryboms, tačiau siūlymą reikėtų pagerinti ir supaprastinti. Suomija mano, kad ir toliau būtų skiriamos tiesioginės išmokos, kur kai kurios jų turėjo siekti didesnį negu 10, didesnį negu 10 procentų ribą, kaip sakė kolegė Pausen. Dabar e, siūlomi dalykai ne visi atitinka esamas sąlygas. Svarbu, kad būtų atsižvelgiama į skirtingas ekonominės sąlygas valstybėse narėse, kad būtų padarytos reikiamos sąsios su antruoju priemonių ramščiu. Žemės ūkio zonos esančios nepalankiose ūkininkauti sąlygomis turėtų būti remiausios, turėtų stokti pagalbos. Ne galima kad būtų šio sunku laikotarpiu skiriama pernelik daug kaštų. Subsidijos turėtų būti išmokamos iš anksto, kaip dabar. Suomijai kyla susirūpinimo dėl cukraus kvotų sumažinimo. Ir iki 2020-ųjų buvo numatyta tas kvotos išlaikyti, gal net ir vėliau. Mes Manome, kad ši reforma turėtų susitarnauti Suomijai. Labai svarbu išanalizuoti kofinansavimo esamas galimybės. Nuo 25 iki 75 procentų ribos yra nustatytos. Ir mes norėtume, kad būtų taip pat įtinkamai išlaikytos programos susijusios su žemės ūkio sritimi. Mes apie tai plačiai diskutavome Suomijoje ir žemės ūkio darbuotojams, ūkininkams turi e, būti e, aiškios visos šios reformos. Dabar Estijos parlamento atstovas ponas Kova. Prašau. Ja esimees, head kolleegid, äh, on siin täna rõõm kuulata. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, labai džiaugiuosi galėdamas susitikti su jumis ir girdėti, kad puikiai suprantate, jog Baltijos valstybės iš esmės skiriasi nuo kitų valstybių bendroje mokėjimo schemoje. Mes turėtume tiesioginės išmokas pakeisti, patikslinti ir tiesiog e, atsisakyti to neteisingumo, kuris iki tol vyrauja žemės ūkio politikoje. Taip pat labai daug problemų susijusių su aktyviu ūkininkavimu arba su aktyviais ūkininkais. Kol kas komisija ir toliau numato Um, išmokas tiems, kurie nevykdo jokios ūkinės veiklos ir net neša jokios naudos saugant aplinką. Taigi reikia galvoti apie visuomeniai atnešamą naudą, bendrą naudą. Bardzo dziękuję. Dėkojame. Dėkoju už tai, kad jūs laikotės laiko limitu. Parlamento vice, komiteto vicepirmininkų žodis. Ačiū pirmininkė. Nieko naujo nepasakysiu, kadangi savo mintis esu kartojęs ne kartą čia ir parlamente. Kolegos minėjo tą patį savo pasisakymuose. Pavyzdžiui, kolega Pupinis iš Lietuvos kalbėjo apie tai, kad iki šiol vyksta viešas diskriminavimas, kadangi ne vienodai yra e, paskaičiuojamos tiesioginės išmokos valstybėms narėms. Mes reikalaujame realiai vertinti situaciją, tai kartojo daug pakalbėjusių kolegų, ypač iš tų valstybių, kuriuoms išmokos numatytos yra mažesnės, tačiau kalbant apie e, biudžetą, manyčiau, problema yra išsprendžiama. Tačiau čia susidurime ne tik tai su finansų arba lėšų problema. Tiesiog naujos valstybės narės yra diskriminuojamos, kadangi yra suvaržoma jų teisė. Yra tiesiog pažeidimas nediskriminavimo principas ir tiesiog kyla grėsmė tų valstybių nepriklausomybei. E, Lietuva arba Latvija, Lenkija arba ūkininkas turi gauti tiek pat lėšų dėl objektyvių kriterijų ir kita vertus jis jam negali būti mažinama išmoka, kadangi jisai įsisteigęs ir veiklė tikrai tam tikroje konkretoje valstybėje, valstybėje. Taigi reikalingi teisiniai argumentai siekiant atremti tokius priekaištus dėl naujųjų valstybių diskriminavimo. Tokia praktika tiesiog pažeidžia sutarčių nuostatas Kažkada buvo vadovaujamasi istorinių principų, pagal kurį tie ūkininkai, kurie gaudavo mažiau, ir toliau turi gauti mažiau už tuos, kurie gauna daugiau. Taigi reikia įgyvendinti realią politiką ir negalima pažeidinėti pagrindinių principų, principų, kurie neleidžia diskriminuoti. Aš norėčiau kai ką pridurti. Vodžikovski yra teisininkas. Jisai kalbėjo kaip teisininkas. Dabar žodis Höfken, Vokietijos Bundestagas. Atsiprašau, atsiprašau, ponė Höfken. Dėkuoju, dėkuoju už kolegų nuveiktą darbą, rengiant pranešimus. Pirmiausia, norėčiau paraginti suformuluoti labai stiprų žemės ūkio biudžetą. Aš kalbu Bundesrato vardu ir manau, kad mes turėtume ieškoti tinkamiausio sprendimo visiems, kadangi Europos ateitis labai priklauso nuo gero stipraus žemės ūkio biudžeto ir priklauso nuo stiprių regionų. Čiolos žemės ūkio reikalų komisaro nuomonę vertinu labai gerai ir aš norėčiau padėkoti Kapulio Santos, kad jisai paminėjo baltymų gamybos strategiją, paminėjo priemonės skatinančias e, saugoti gamtą. Aš manau, labai svarbus pono Dantan pranešimas. Šiuo metu tapo labai aktualu galvoti apie dereguliavimo priemonės ne tik tai finansų srityje, bet ir ko gero bendros rinkos sistemoje kalbant apie cukrų arba kitas gamybos rytis, kalbant apie kitas rinkos tvarkas, buvo siūloma jų laikytis iki 30 metų. Tačiau atsižvelgiant į sudėtingą padėtį pieno rinkoje, turėtume imtis ypatingų priemonių ir raginti komisiją įvertinti susidariusią situaciją ir galbūt pagalvoti apie tam tikras papildomas finansavimo paskatas tam tikrose valstybėse. Dėl antrojo ramščio. Labai svarbu, kad ir jisai išliktų stiprus. Nežinia, ar verta pritarti tiems veiksmams, kurie skatina atsisakyti ūkininkavimo veiklos. Reikia galvoti apie konkurencingumą skatinančias priemonės, kadangi kiekvienoje valstybėje reikėtų raginti laikytis tų pačių reikalavimų, užtikrinti tą pačią kontrolę, mažinti biurokratiją ir žinoma, nesilpninti konkurencijos. O tie, kurie, sakykime, įgyvendina visus reikalavimus, neturėtų būti kaip nors finansiškai baudžiami. Taigi labai svarbu priimti sprendimą dėl žemės ūkio biudžeto. Atrodo, kad mes negalėsime laukti iki e, finansinės perspektyvos patvirtinimo. Mes esame žemės ūkio valstybė ir nespėsime su laiku, jeigu nepateiksime programos dabar, nesudarysime tinkamo biudžeto, žinoma, galvodami apie finansinę perspektyvą. Dziękuję w sprawie przyjęciu, przyjęcia budżetu. Dėkojame dėl biudžeto. Ko gero reikėtų pasikonsultuoti su ponė Merkel. Jinai galbūt pateiks, suteiktų tam tikrų patarimų. Paulius Rus. Pan poseł Paulo Russo parlament włoski. No. Przepraszamy. Prašom, kolega. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite užduoti du klausimus. Pirmasis būtų tas klausimas, kurį jau esu kėlęs tomis progomis. Jis yra susijęs su bendra žemės ūkio politika, bet dar labiau su Europos, kurią norime sukurti modeliu. Norėčiau suformuluoti tiksliau. Aš atstovauju Europos parlamentui ir jis jau nekarta pateikė savo nuomonės apie tai, kad mes norime ir kėlėme klausimą, ar norime vienodų galimybių Europos Sąjungos, ar norime tokios Europos, kuri nebeturi to savo specifiškumo, kur, ne, kur visur gaminama tas pats. Aš suprantu, kad klausimas susijęs su žemės ūkio zonomis yra labai sudėtingas. Tačiau jeigu kalbėsime tik apie BVP, jeigu neatsižvelgsime modernumo ir, tradi modernumų ir tradicijų derinimo aspektą, į įmonių kūrybiškumo aspektą ir tuo pat metu gali, būtinybę likti konkurencingiems, tai tuomet bus apsispręsta dėl tokių dalykų, kurių rezultatas bus masinė produkcija visur vienoda ir e, paaiškės, kad turime tokį žemės ūkį, kuris nėra nei inovatoriškas, nei kūrybiškas. E, svarbu, kad būtų tinkamai taikoma bendroji žemės ūkio politika. Tuo pat metu ten nekalbama apie tradicinės mūsų kultūras. Kalbu čia pirmiausia apie vynogės ir vynogynus. Tai e, Tai yra mūsų peizažo ypatumas. Galbūt būtų, mano supratimu, klaida atsisakyti jų. O gal tai ir nėra klaida, gal tai tiesiog matome tą savo kontinentą kitaip. Tačiau mano supratimus būtų gražesnis, jeigu mes jį turėtumėm, tą savo žemyną tokį, kuriam būdinga įvairovė, tradicijų, produkcijos ir taip toliau. Mūsų krečia krizė, tačiau nepaisant to reikėtų turėti, ne, nereikėtų susitarti dėl tokios žemės ūkio politikos, kuri bus beveidė, nes tuo būdu ji būtų atmesta ir atsirastų palanki dirba veikti euroskeptikams. Be abejo, reikia vertinti visas žemės ūkio rūšis. Yra būtina, kad galėtų išgyventi geriausiai ūkiai, kad būtų galima užtikrinti solidarumą, kad būtų ginamos bendros vertybės neaukojant įmonių, kurios įsiskolino, kurios investavo į tai, kad pagerėtų jų produkcija. Juk jos tuo pat metu pagerino e, tų produktų atsiekamumą ir prisitaikė prie daugybės kitų reikalavimų. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Lord, Lordas Kanron kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau čia atstovauti ūkininkams ir manau, kad kontekstas yra tinkamas. Savo komitete mes manome štai ką. Juk mokesčių mokėtojai moka pinigus, jeigu tie pinigai skiri ūkininkams, reikėtų kelti ekosaligiškumo reikalavimus, tačiau būtų absurdiška, jeigu nebūtų atsižvelgiama į regionų atskirus kriterijus ir specifines sąlygas, apie kurias kalbėjo anksčiau pasisakė kolegos. Praeitie ūkininkai jau E, yra nuveikę daug, kad būtų gyvendinamos ekologinio ūkininkavimo įvairios e, schemos. Dabar yra siūloma numatyti naujas procentinės ribas žaliajam ūkininkavimui. Mano parlamente yra manoma, jeigu norime išlaikyti ES žemės ūkio konkurencingumą, mums tai yra labai svarbu. Turime daugiau pinigų skirti antrajam ramščiui, perkeldami juos iš pirmojo. Tai aišku, nėra skirtoma, nėra taikoma labiausiai nukentėjusiams zonoms, skurdžiausiams zonoms, kur reikalinga didžiausia mūsų parama. E, morali ekonomika reiškia daugiau darbo vietų, e, įskaitant žemės ūkį, kur reikėtų skatinti šeimininį ūkininkavimą. Mums reikia daugiau inovacijų, mums reikia didesnio diversifikavimo, reikia daugiau mažų įmonių ir geresnės aplinkos apsaugos. Visą tai galėtų padėti e, antrojo ramščio priemonių geresnis finansavimas. Mano komitete yra manoma ir iki šiol apie tai nebuvo kalbama, kad mes turime saugoti ūkininkus nuo didelių kainų sviravimų. E, egzistuoja draudimo schemos kitose šalise ir 5 procentai jų e, kaštų yra kaštų, kurie yra skirti trašoms, yra padengiami tiekėjų ir pusė tų kaštų padengia pats ūkininkas. Tai yra draudimo schema, kuri plačiai plinta ir mes tikimės, kad tai bus pritaikyta ir čia Europos Sąjungoje. Dėkoju. Dabar kalbės Europos parlamento komiteto atstovė. Ja, dank, Pone Rodus, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau jūsų paprašyti laikytis nustatytos kalbėtojų tvarkos ir jų registravimosi tvarkos, nes aš prašiau žodžio labai anksti ir esu nustebusi, kad tik dabar jį gavau. Ne pirmą kartą tai atkreipiu dėmesį, nes nemanau, kad tokia tvarka būtų tinkama. Taigi dabar apie reikalą esmę norėčiau visus įspėti dėl to, kad komisija pateikė savo pasiūlymą dėl to, kad Europos visuomenė ir dauguma šio parlamento e, narių nebūtinai laikosi to požiūrio, kurio laikosi Europos parlamento Žemės ūkio komiteto nariai. Tai yra turiuomenyje strategija Europa 2020, todėl manau, kad priimtinas pasiūlymas 30 e, procentų žemės ūkio naudmenų skirti ekologiniai žemdirbystai. E, e, kiti pasiūlymai, klausimas tik tai yra, kaip tų tikslų galime pasiekti ir ar visi kriterijai vienodai nustatyti mums tinkami. Todėl reikalingas kriterijų katalogas. Tačiau Mes negalime leisti, kad tie 58 milijardai, kurie reikalingi žemės ūkio biudžetui, e, bus e, užtikrinti e, parlamento balsavimu. Valstybės narės aiškiai pareiškia, kad nori mažinti ES biudžetą ir pirmiausia bus apkarpama žemės ūkio, sągalos ir struktūrinių fondų biudžetai. Taigi pirmiausiai turime bendromis pastangomis kovoti, kad būtų užtikrinamas deramas finansavimas ir tą galime daryti tik bendromis pastangomis, atkreipdami dėmesį šios aspektus ir ne vien tik tai apie sveiką maistą arba kovą su klimato kaita. Kalbant apie e, BŽUP reformą dėl DESO pranešimo maksimalių išmokų ribų nustatymo e, laikas turėjo būti e, nukeltas, tačiau 75 e, procentai viso parlamento narių pasisakė už maksimalių išmokų ribų nustatymą, o ne jų atsisakymą. Todėl turėtume pateikti atitinkamus pasiūlymus tam, kad tos ribos būtų nustatomos prasmingai. Kolegos Kopolas Santos ir kitų E, pasiūlymai turėtų būti e, jais pasinaudojama tam, kad e, paramos viršutinių ribų nustatymas taptų tam tikrų naujų galimybių prielaidą. Kalbant apie kontrolę, tai reikia užtikrinti ir kontroliuotojų kontrolę. Todėl nacionaliniai parlamentai, jų nariai galėtų galbūt pasvarstyti įvairias galimybės, kad e, ta kontrolė nesidubliuotų. Taip pat, e, manau, kalbant apie antrąjį ramstį, privalome užtikrinti, kad 21 amžiuje parama pagal antrąjį ramstį būtų prasminga, todėl teikimi pasiūlymai verti paramos, nors iš dalies būtų galima juos ir pagerinti. Pirmininkas, ačiū, atsiprašau už tam tikrus nesusipratimus, kadangi pasikeitė posėdžio pirmininkas ir šiuo metu teikime pirmenybę svečiams, taigi suteiksiu dabar žodį ponai Jurgelė, Lenkijos Seimo Žemės ūkio komiteto pirmininkui. Lenkijos parlamentas Seimas, Lenkijos parlamentas yra paskelbęs atitinkamą komunikatą dėl žemės ūkio politikos ateities, taip pat teisės aktų rinkinį ir manome bei tikimės, kad tiesioginės išmokos Europoje bus suvienodintos, tačiau Lenkijos Respublikos Seimas neigiamai vertina e, tas aplinkybės, kad nepateikiami konkretus pasiūlymai, kaip tas išmokas suvienodinti. Mes reiškiame susirūpinimą dėl komisijos teikiamo teisės akto pasiūlymų ir dėl e, šiandien svarstamų pranešimų susijusių su tiesioginėmis išmokomis, kadangi pagal jos po 2013 metų ir toliau turėtų išlikti neteisinga ir diskriminuojanti tiesioginių išmokų ūkininkams tvarka, taikoma Lenkijai ir kitoms šalims. E, ir šie kriterijai, tai tas išmokos apskaičiuojamos pagal e, istorinį kriterijų, o ne pagal objektyvius kriterijus. Europos komisija pasiūlė tik iš dalies nežymiai sumažinti e, tiesioginių išmokų skirtumus, tačiau ir toliau laikosi istorinio išmokų apskaičiavimo principo. Lenkijos Seimas mano, kad tokios tvarkos išlaikymas ir toliau prisidės prie ūkininkų pajamų e, skirtingumo atskirose valstybėse narėse ir jų mažėjimo. Dabartinės tiesioginių išmokų sistemos išlaikymas, apie tai kalbėjo kolegos Kalinovskį, Vaičiachovskį, Lenkijos senato atstovai, pažeidžia ES piliečių nediskriminavimo principą dėl jų priklausomybės atskiroms valstybėms narėms, tai yra pažeidžia 17 statės ES veikimo straipsnį bei pažeidžia E, e, sutarties 40 straipsnio antrąją dalį dėl e, gamintojų nediskriminavimo. Mes manome, kad būtina atsižvelgti, nustatant tiesioginių išmokų dydžius į regionų tarpusavio skirtumus pagal sutarties 39 straipsnio antrąją dalį, kadangi dabartinės tvarkos išlaikymas kelia grėsmę atitinkamų valstybių narių žemės ūkiui. Lenkijos Seimas kreipėsi į Europos parlamentą, ragindamas nustatyti tokią tiesioginę išmokų sistemą, pagal kurią ūkininkai nebūtų diskriminuojami dėl savo priklausomybės atskiroms valstybės narėms. Dar du dideli pastebėjimai. Lenkija, Lenkijos parlamentas pasako už pieno kvotų išlaikymą, nes panaikinus kvotas e, sumažėtų dalies Lenkijos žemės ūkio e, įmonių e, pieno gamintojų pajamas, taip pat manome, kad reikia padidinti cukraus kvotą iki 17 milijonų tonų, nes tai užtikrintų Europos apsirūpinimą e, cukrumi. Lenkija, noriu priminti, balsavo prieš cukraus rinkos reformą ir ta reforma kurie pritarė Europos parlamentas, buvo netinkamas sprendimas. Dar vienas dalykas, į kurį nebuvo atkreiptas dėmesys, pirmkas nutraukė kalbėtoją, tačiau kalbėtojas toliau kalba. Kalbant apie kaimo vietovę plėtrą, reikėtų peržiūrėti galiojančius teisės aktus, nes mūsų nuomonė dabar siūlomi sprendimai neužtikrina kaimo vietovę plėtros. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, jeigu toliau virštysiu kalbėjimui skirtą laiką, tai daug kam jo paprasčiausiai neliks. Dabar aprido, apribojame pasisakymų laiką iki pusantros minutės. Ispanijos parlamento atstovas ponas Kortijas dabar kalbės. Dėkuoju, pane pirmininkė. Mes kalbame apie sektorių, kuris yra strateginis visą Europos Sąjungai. Žemės ūkio ir žemės ūkio perdirbimo sektorius yra labai svarbus, nes turi užtikrinti e, galimybę apsirūpinti maisto produktais ir žemės ūkio darbuotojai, ūkininkai turi turėti galimybę tinkamai gyventi. Mes turime rūpintis, kad mūsų landšaftas būtų išsaugotas, kad regionai būtų išsaugoti, nes mes juos gyvename kiekvieną savo šalyje, savo regione, būtina visur užtikrinti tinkamą žemės ūkio kokybę, o tam reikia e, atitinkamo finansavimo iš ES biudžeto. Labai svarbu, kad 30 procentų lėšų nebūtų skirta vien tik žalinimo politikai. Be abejo, į aplinkosaugos kriterijus atsižvelgti būtina, juos gerinti būtina. Tačiau nereikėtų nustatyti tokio griežto skirstimo. E, nes jeigu primesime ūkininkams dalykus, kurie jie turės atlikti už tos vačios pagalbos skiriamus pinigus, jiems gali kilti sunkumu. Ekonominių požiūrių, socialinių požiūrių žemės ūkis vaidina didžiulį vaidmenį. E, vyksta kartų pasikeitimas ūkininkų tarpė. Šis klausimas irgi taip pat svarbus ir reikia tinkamai išspręsti. Svarbu, kad būtų sudarytos tinkamos galimybės veikti tarp profesinėms organizacijoms ir gamintojų organizacijoms, kad jos galėtų tinkamai veikti rinkoje. Tad būtina sudaryti geresnės sąlygas, kad jos galėtų efektyviai veikti. E, privatus sandėliavimas turėtų būti palengvintas. Taip pat sumažinta biurokratinė našta. Dėkoju. Pan posel Neumann. Neumann. Kolega Nolman. Valonija. Aš manau, kad jūs norėjote pasakyti ponia parlamentarė Nolman. Uh, Na taip, laikas mūsų pasisakymams buvo sutrumpintas, tai aš paminėsiu tik tris dalykus, kurie man atrodo svarbus. Naujoji BŽUP turėtų permasyti rinkų reguliavimą. Trumpuoju laikotarpiu yra būtina uh, kad nedingtų paskutiniai reguliavimo instrumentai, toks dalykas kaip pieno kvotos. Reikia peržiūrėti tarptautinės taisyklės, kur, nuo kurių priklauso mūsų žemės ūkio politika. Vietoj PPO dabartinių taisyklių, kuris skatina eksportuoti žemės ūkio produktus, turime pirmiausia galvoti apie pakankamą savęs aprūpinimą maisto produktais. Komisija čia galėtų pasiūlyti e, tinkamą valdymo mechanizmą. Pavyzdžiui, galima būtų pasiūlyti konkrečias priemonės, kuriamis galėtų naudotis ūkininkai, kad jie galėtų subendrinti savo pastangas e, kartu atsižvelgti į produkcijos paklausą. Dabar komisija pasirinko žalinimo kryptį, tai yra geras dalykas Tačiau čia neskiriama pakankamai dėmesio kokybiškam įgyvendinimui šių priemonių. Vietoj e, yra numatytas 30 procentų riba, tačiau yra numatyti mokėjimai susijęti su tam tikrais e, kriterijais, tačiau kiekvienas tas kriterijus turėtų būti susijęs su galimybė ekonomiškai ir socialiai ūkiui išgyventi. E, nereikėtų iš viršaus primesti tokių dalykų ir taisyklių, kurios pasiteisina tik dalyje tam tikrame regione ES. E, ūkininkai turėtų sulaukti rimtos paramos, galėtų būti numatyta pajamoms bazinė parama, Ir svarbu, kad tai, ta parama būtų teikiama tikrai ūkininkaujantiems asmenims. Paskui reikėtų atsižvelgti į agronominius aspektus. Paskui reikėtų skatinti ūkininkus eiti toliau, nes būtent jie užtikrins tinkamą virsmą bendruosios žemės ūkio politikos rytyje. Ir galiausiai galėtų būti numatyta specifinė parama e, ūkininkams, ūkininkaujantiems ekologiškai ar saugantiems kokį nors ypatingą regioną. Ir Dar bendro žemės ūkio politika turi numatyti naujus santykius tarp ūkininko ir e, gamintojo bei kliento. Būtina mąstyti apie tolimesnę perspektyvą ir mūsų bendro žemės ūkio politika turi būti ambicingesnė, neturi likti vietos inercijai. Ačiū. Dėkuoju. Stuart Egu. Right, sorry for the delay, Chairman. I... Atsiprašau, kad. Greening. E, žalinimas yra siejamas su tam tikromis teritorijomis komisaras sakė, kad numatys tam tikras kuris teritorijas tam tikroms programoms, tačiau kol kas dar niekas konkretau nėra pasakyta, tik tai yra pasiūlyta tam tikra vaizdinė medžiaga. Žinoma, galvojant apie tai, kad e, gali tekti pervežioti e, sėklas e, iš vienos teritorijos į kitą ir didinti transporto kaštus ir didinsime taršą. Nemanau, kad visą tai pasiteisins. Bet tu ornitologinės programos taip pat turėtų būti įtraukiamas į žalinimo programas dėl baltyminių augalų auginimo. Jeigu ES draudžia GMO ES, tai ko gero ir šioje srityje pasiūlymas nesulauks pritarimo. Mintis yra gera, tačiau galbūt vis dėlto kils problemų su pasaulinė prekybos organizacija. Dėkuoju, kad laikėtės laiko limito McIntyre. McIntyre. Do you mean McIntyre? McIntyre. Patiksino pirmininkas. Ačiū. Norėčiau sutelkti dėmesį į žalinimo priemonės, į jų galimą poveikį. Aš sveikinu nacionalinių parlamento atstovus ir dėkoju jiems už pasisakymus. Jungtinė karalystė atstovauja garbingi lordų rūmai, rūmų e, nariai ir sakė, kad negalima numatyti vieno vienintelio sprendimo siekiant įgyvendinti aplikosauginės priemonės. priemonės valstybės narės turėtų pačios pritaikyti savo reikmėms aplinkosauginės priemonės skatinančias finansinės programas. Mes jau esame sulaukę tokių ankstesnių finansavimo schemų žalą, jeigu jos yra ne, netaikoma sėkmingai. National parliaments Country... Multicapping priemonės Junktinėje karalystėje nepasitaisino, bet to kai kurios valstybės Suomija ir Švedija minėjo, kad tam tikros priemonės nepasiteisins dėl galimo poveikio, kadangi teks susidurti su daugiau biurokratijos, su daugiau kaštų ir žinoma programos nepasieks savo tikslo bet to gamyba bus mažinima ir dėl to iškils problemų dėl apsirūpinimo maistu. Lyderman. Savo Lyderman. Ačiū pirmininkė, Vokietijos federacinės žemės labai atidžiai stebi ES žemės ūkio politikos reformą ir nori joje aktyviai dalyvauti, kadangi federacinėse žemėse bus įgyvendinama ši reforma ir bus jaučiami jos padariniai. Mes iš esmės pritarime reformos tikslams, tvarumui, e, pastoviam augimui žemės ūkija ir kaimiškuose regionuose, tačiau tai nereiškia, kad mes pritarėme visiems e, komisijos pasiūlymo niuansams, kadangi poveik, poreikis žaliavų poreikis ir toliau ai, didės, į tai reikia atsižvelgti būsimoje žemės ūkio politikoje. Ateityje reikia labai atsakingai naudoti gamtos išteklius, ir pamastyti, kiek žalinimo galime sauliaisti. Negalima žalinimo priemonėmis papildomai reguliuoti ir varžyti ūkininkavimą, kadangi tos žalinimo priemonės bus siejamos su e, tam tikromis veiklos sritimis. Jeigu mes visą tą plotą, kuris yra siūlomas priskirti žalinimui, numatytumėme taigi programai, tai iš esmės užimtume beveik daugiau negu 90 procentų visos žemės ūkio naudmenų teritorijos. Tam tikri plotai natūro, Natūra 2000 srityje, programos srityje ir taip pat kai kurios teritorijos uh, bus naudojamos ekstensyviam ūkininkavimui, kai kurios teritorijos bus apskritai e, neįtrauktos į finansavimo schemas. Todėl mūsų manimų komisijos pasiūlymai yra pakankamai neplataus užmojau. Mes prieš keletą metų atsisakėme privalomo e, žemės ūkio naudų ploto e, naudojimo. O dabar mes turėtume negrįžti prie šitos priemonės. Jungtinės karalystės atstovė, frau ponė Frič. Uh, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už galimybę pasisakyti šiame komitete ir pasikeisti mintimis su kolegomis. Labai svarbi žemės ūkio reforma yra e, mūsų ūkininkams. E, Tačiau labai svarbu, kad reforma nesumažintų mūsų žemės ūkio gamybos pajėgumų ir kad būtų atsižvelgiama į aplinkosaugos tikslus. Be to reikia siekti didesnio supaprastinimo ir e, mokėjimų sistemos administravimo e, supaprastinimo. 2011 tųjų metų išmokos dar kai kuriais atvejais nėra panaudotos, todėl reikia siekti veiksmingai panaudoti numatytas lėšas, ypač tais atvejais, kai lėšos ypatingai reikalingos tam tikrose teritorijose. Kita vertus, labai svarbu atsižvelgti ir į vietos aplinkybės. Dziękuję bardzo proszę przedstawiciela parlamentu szwedzkiego. Švedijos parlamento atstovas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pratesti kolegos Oskarson mintį. Būtent Mes turime sukurti labai veiksmingą žemės ūkio politiką ir užtikrinti, kad pirmasis ramstis neprieštarautų kitam. Greening priemonės reikėtų numatyti ir pirmoje, pirmoje ramstyje, kadangi pagal antrąjį ramstį programą bus sunku įgyvendinti, bet to gali atsitikti taip, kad kai kurios valstybės turės didelės naudos įgyvendinamos klimato išsaugojimo programas, o kai kurioms valstybėms tiesiog pritrūks lėšų. Todėl reikėtų numatyti finansavimą žalinimui pagal pirmąjį ramstį, tačiau kita vertus reikėtų vengti papildomos biurokratijos. Jeigu būtų perkeliamos lėšos iš antrojo ramščio į pirmąjį, tai tuomet kai kuriuose valstybėse būtų tiesiogiai kišamasi į vidaus rinką, kadangi valstybėms narėms reikia numatyti galimybę derinti finansavimo priemonės. Kita vertus, perkeliant iš pirmojo ramščio į antrąjį ramstį lėšas reikėtų numatyti daug daugiau veiksmų laisvės valstybėms narėms. Europos parlamento vardu Karenbach. Šiandien yra vadovaujamasi principu, kas pirmesnis, tas daugiau naudos turės. Ne? Schattenberichterstatterin für die Biodiversitätsstrategie gewesen und bin Berichterstatterin für den ENVI, das heißt für den aplinkosaugos komiteto nuomonėje yra didelis dėmesys skiriamas kaimo plėtrai. Manyčiau, kad šiandien yra labai svarbu paminėti tris dalykus. Pirma, reikia 30 procentų finansavimų pagal pirmąją ir amstį, ne dėl įvairinimo, dėl, ne dėl klimato išsaugojimo tikslų, ne tik tai dėl bendros žemės ūkio politikos pagal strategiją iki 2020 metų, bet dėl to, kad visuomenė pritartų mūsų siūlymams naudoti biudžeto lėšas veiksmingai. Tai labai svarbu, kalbant apie žemės ūkio biudžeto ateitį. Tas pats pasakytina ir apie 7 procentus lėšų, kurios būtų skirtumos plėtoti pirmumo tvarka ekologinės zonas. Be to 30 procentų E, finansavimas turėtų būti privalomas, mes netgi siūlytumėme 35 procentus ir atrodo, kad draudimo nuostatos turėtų būti perkeltos į pirmąjį ramstį. Be to, visi pasisako už tai, kad būtų numatyta tiek pat lėšų, kiek ir anksčiau tačiau ir lėšų yra tik tai tiek, kiek yra numatyta biudžete, turint omenyje e, taupimo priemonės valstybėse narėse. Reikia atsižvelgti į tai, kad valstybės narės nėra nusiteikusios e, pervesti daugiau lėšų į biudžetą, todėl biudžetas negalės būti didinamas. Taigi norėčiau paraginti valstybės narės suprasti, kad turėsime lėšų tik tai tada, kai jos bus pervestos į ES biudžetą. Kita vertus, mes jau seniai galvojame apie mūsų papildomas finansinės pajamas, nuosavas lėšas, pavyzdžiui, apmokestinant bankų operacijas. Jeigu mes nerasime papildomų lėšų, tai mes ir apsiribosime tik tai tuščiais pažadais. Bardzo dziękuję. Chcę... Labai ačiū. Noriu tik paaiškinti, kad e, dalis komiteto narių užsiregistravo kalbėti padedami sekretariato, e, o ne posėdžio metu. Dabar kalbės Ispanijos parlamento atstovas ponas poną Pasaran. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskutant apie bendrą žemės ūkio politiką, norėčiau labai greitai ir trumpai atkreipti dėmesį į svarbiausius aspektus, kuriems iki šiol nebuvo skirimo pakankamai dėmesio. Noriu kalbėti apie žemės ūkio rinkas. Pranešėjas kalbėjo apie E, padėties e, maisto produktų grandinėje pagerinimą. Prekybininkai e, šiuo metu turi tikrai daug daugiau teisų nei ūkininkai, reikia padėti pakeisti. Kalbant apie Ispaniją, pastaroji norėtų išlaikyti gamybos apribojimus tokiuose sritise, kaip cukraus kvotos arba cukrinių runkelių auginimas, taip pat reikėtų išlaikyti pieno kvotas. Mes e, norime, kad e, būtų galima e, reguliuoti kainas daug greičiau, o ne tik tuo metu, kai jos labai sumažėja rinkoje. Mes e, taip pat e, nepasisakome, e, nepritarėme tiesioginių išmokų didžiausių ribų nustatymui. Siekiame aktyvaus žemės ūkio, tačiau galbūt galėtume taikyti išimti tiems asmenims, kurių Žemės ūkio veikla nėra pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Pritariu pasiūlymams dėl žalinimo, tačiau manau, kad čia galbūt šiek tiek perlenkiama lasda. Kalbant apie finansinius apribojimus, tiesioginės išmokos turėtų būti e, siejamos su ūkininkų e, potencialo visapušku išnaudojimu ir e, dabar kalbės panas Kalembach, Lenkijos Seimo atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, tęsiasi ta gėdinga diskriminacija tiesioginių išmokų srityje naujoms valstybėms narėms noriu paklausti štai ko, kada ES pradės taikyti labai aiškius ir suprantamus skaidrius kriterijus visiems ES ūkininkams, nes priešingų atveju turėsime taikstytis su šia diskriminacija, su solidarumo principo nesilaikymo, vienodos sąlygų nesudarimo bendroje rinkoje. Tai yra pirmas aspektas. Noriu pasakyti, kad šiuo metu Lenkijoje artėjame prie 100 procentų išlaidų vienam hektarui žemės ūkio srityje, o išmokos siekia tik 80 procentų, todėl Lenkijos ūkininkai e, nepritarė tokiam skirtumui sąnaudų ir paramos. Kitas dalykas, apie kurį šiandien nebuvo kalbama, tai yra e, vykdomieji aktai ir deleguoti aktai, o kurie pasirenkami e, priimant atitinkamus nutarimus žemės ūkio srityje, o ne e, konsultacijos su valstybėmis narėmis prieš parengiant atitinkamus reglamentus. Todėl manau, kad ir gyveninti tuos sprendimus nebus taip paprasta, nes komisija nėra susipažinusi su valstybių narių ypatumais, apie tai buvo kalbėta. Kitas klausimas susijęs su atskirais kriterijais pavyzdžiui, siekiant gauti paskolas, e, tai pasitelkiamas 30 <clears throat> procentų nuostolių e, kriterijus tiek augalininkystės, tiek gyvulininkystės srityje. Manau, kad tas kriterijus yra diskriminuojantis, nes reikėtų nustatyti tam tikrą e, kriterijų nuostolių patiriamų, kuris būtų įvardyjamas arba išmatuojamas eurais. Nes e, aš manau, kad e, reikėtų daugiau dėmesio skirti e, galvijų įvairioms lygoms, nes dėl jų ES ūkininkai patiria vis daugiau nuostolių. Dabar kalbės Austrijos parlamento atstovas ponas Grubė. gerbiamas ponė pirmininkė, po, ponės ir ponai. Aš tikiuosi, kad bus atsižvelgiama į parlamento narių teikiamus pasiūlymus ir jie bus įtraukiami į e, dabar rengiamus pranešimus. Aš e, turiu omenyje Deso, Lionso ir e, Eviso pranešimus, kurie buvo renkti Europos parlamente. Juose pasigendu E, gerų anksčiau teiktų pasiūlymų, pažiūrėsiu ar balanso pranešimuose, kuriuose kalbama apie būtinybę stiprinti e, ekologinę žemdirbystę arba baltymų programą, kuri turėtų būti gyvendinama ES mastu. Europos parlamentas pirmą kartą e, gali dalyvauti priimant sprendimus žemės ūkio politikoje, todėl reikėtų pasitelkti platesnius užmojus šioje srityje tam, kad e, Europos piliečių sėmi lūkesčiai su Europos parlamentu e, pasitvirtintų ir atitiktų tiek ūkininkų interesus didinant jų pajamas, e, tiek pagerintų žemės ūkio produktų, kurie yra vartojami kokybė. Šiuo metu 40 milijonų tonų importuojama baltyminių pašarų į ES. Ir aš manau, kad e, baltymų gaminimas nenaudojant e, genetiškai modifikuotų organizmų turėtų e, būti ta nustatoma riba, tai būtų naudinga tiek kovant su klimato kaita, tiek mažinant CO2 išmetimą, tiek ir gerinant uh, mūsų padėtį rinkose bei uh, užtikrinant ciklinę žemdirbystę. Mums reikia patvirtinti ekologinę žemdirbystės programą ES lygmenį, jeigu norime užtikrinti teisingumą, tai turėtume e, ne iki 150, 150 tūkstančių eurų apriboti e, tiesioginės išmokas, tačiau jau tą apribojimą pradėtume 35 tūkstančių eurų tam, kad užtikrintume sąžiningą elgesį su kolegomis iš Baltijos šalių, su e, ūkininkais iš kitų šalių, nes suvienodinti išmokas reikia 2019 metų arba dar prieš tą laikotarpį priešingą atveju negalėsime tokius veiksmų paaiškinti mokesčių mokėtams, taip pat daugiau pinigų reikėtų investuoti į kaimo plėtrą. Tikrai nesuprantu, kodėl iki šiol niekas nekritikavo atitinkamų pasiūlymų e, dėl ES biudžeto, nes šiuo metu yra numatoma mažinti investicijas į kaimo plėtrą. Tai nepriimtina. Ačiū. Pirmkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį. Higginsiu. Ačiū, pana pirmininkė. Jungtinė karalystė e, vertina šios pasiūlymus kaip nepakankamai ambicingus ir kaip nenaudingus tiek aplinkosaugai, tiek kitoms rytims. Mes manome, kad tiesioginės išmokos yra netinkama e, priemonė ir todėl reikėtų pirmajame ramstėje jas apriboti. Todėl Junktinė karalystė tačiau e, pritarė pasiūlymams atsisakyti e, papildomo finansavimo kaimo plėtrai, nes tai prieštarautų e, susidarumo ir proporcingumo principų taikymui. Nuo 2014-2020 metų numatomas išlaidos e, žemės ūkis sudaro 435 milijardus eurų. Mes manome, kad e, tiek lėšų būtų per daug pagal daugiametę finansinę programą ir bendras E, bendrą numatomą taupimo principo taikymą reikėtų sumažinti tinkamą finansavimą ir žemės ūkiui bei nedidinti apskritai ES biudžeto. Mes e, e, nenorime, kad žemės ūkio biudžeto didinimas prisidėtų prie bendro ES biudžeto didinimo kadangi BŽP sudaro didžiąją dalį ES biudžeto, turėtų prisidėti prie gyvenimo sąlygų gerinimo e, valstybėse narėse. Aš negaliu kalbėti e, apie kitas temas, dėl kurių pasisakyti nesu įgaliotas, tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad valstybės narės laikosi skirtingos nuomonės dėl BŽP reformos ir reikia visas nuomonės atsižvelgti, ypač Junktinės karalystės. Ačiū. Rubiks. Ponai Rubiksui suteikiamas žodis. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs par šiem jautājumiem, par kopīgo lauksaimniecību. Šiuos klausimus mes jau aptarinėjome ilgą laiką. Reformo prasidėjo prieš dviejus metus ir šiandien atrodo yra parengti šios naujosios politikos pagrindai. Daug minčių buvo išsakyta, aš jų nekartosiu, norėčiau pasakyti tik tai štai ką. Baltijos valstybės ir kitos naujos valstybės norėtų, kad būtų sąžiningai skirstomos išmokos. Praėjusią savaitę rinkėjai Latvijai manęs paprašė paaiškinti šiuos klausimus. Taigi, kad jie negali būti konkurencingi, imdamiesi žemės ūkio veiklos ir dažniausiai jie turi tos veiklos atsisakyti. Vakarų Europos e, piliečiai, ūkininkai augina e, įvairiausius e, augalus, plėtoja naujas teritorijas, o mes kalbame apie apsirūpinimą būtinaisiais maisto produktais. Visi kalbame, kad reikia sąžiningo sprendimo, tačiau šitas sprendimas kol kas nėra priimtinas. Dabar siūloma mums 65 procentus nuo vidurkio, bet mes manome, kad reikia siekti 80 procentų, reikia rasti tuos keletą milijar, milijardų. Antonijo Adufat, Ispanija. Pirmininkė, trumpai. Norėčiau pasinaudoti progą ir išsakyti nuomonę tema, kuri yra svarbi visoms valstybėms. Visos teritorijos, visi regionai pageidauja, kad būtų vykdoma veiksminga ES žemės ūkio politika. Tačiau daug ES regionų ir teritorijų tiesiog tuštėja. Tai reikia pripažinti ir manyčiau, kad bendroje platformoje reikia numatyti ir atitinkamas lėšas, ne tik tai antrajame ramstyje, bet ir vadovaujantis mūsų platformą prašyti komisijos ir tarybos pateikti naują formulę, kuri būtų priimtina visoms valstybėms. Pirmiausia, reikia išsaugoti kaimiškose teritorijose gyventojus, užtikrinti užimtumą, tačiau vis dėlto reikia konstatuoti, jog nepaisant įvairiausių programų ir priemonių, gyventojų besvečiančių ūkinė veikla mažėja, todėl reikėtų imtis konkrečių priemonių, skatinančių užimtumą mažose e, savivaldybių teritorijose, reikia skatinti darbo vietų moterims kūrimą, taip pat pagerinti e, darbo sąlygas darbo vietose, taip pat e, plėtoti e, kalnuotų vietovių teritorijas. Jau visi, kas buvo užsirašę sąraše, pasisakė. Dabar suteiksiu žodį tiems, kurie paprašė papildomai žodžių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš užpildžiau pilną bloknotą pastabų, išklausęs tuos 44 pasisakymus. E, čia diskusija vyko panašiai, kokia vyko Europos parlamente. Mes kalbėjom apie sertifikavimą, tiesioginių išmokų paskirsimą, biurokratijos mažinimą. Visi tie dalykai buvo iškelti, paminėti, diskutuoti. Ar kalbėtume apie žalinimo priemonės, apie daugelį kitų dalykų, visą tai jau buvo paminėti. Jūsų susirūpinimas mums yra žinomas. Detaliai apie tai diskutavom ir savo pranešime aš norėjau apibendrinti visą situaciją ir pabandyti surasti reikiamą pusiausvyrą. Tačiau konsensusas turės būti pasiektas nors ir netuoj pat. Iš pradžių jo teks ieškoti parlamente, o paskui taryboje, kai susirinks žemės ūkio ministrai. Ir dabar pagal bendrą sprendimų priimimo procedūrą yra būtina, kad Europos parlamentas turėtų labai tvirtą poziciją ir atsakingą, jeigu nori apginti savo interesus. Europos Parlamento įgaliojimai dabar yra sustiprinti tarybos ir komisijos atžvilgių, o susiskaldęs parlamentas neturėtų galimybės savo pozicijos, savo pozicijai rasti paramos. Taigi būtina rasti visiems bendrą vardiklį, kad sutartume, rastume kompromisą iš pradžių tarpusavyje dėl šių visų paminėtų klausimų. Negaliu dabar atsakyti kiekvienam klaususiam per tas dvi minutės. Jos be kita ko ir baigėsi tos man skirtos. Tiesiog noriu pasakyti, kad pasisakymai buvo konstruktyvūs, pozityvūs. Ir tikiuosi, kad mes ir toliau palaikysime nuolatinius ryšius. Naujųjų technologijų dėka tokia galimybė yra. Turime visą eilę priemonių, kad galėtume keistis informaciją. Ačiū E, visiems parlamentams, kurie atsiuntė rašytinius savo pranešimus. Ir aš esu jūsų paslaugoms, jeigu turėtumėte klausimų ar pamastymų, kuriuos galime vieni kitiems siūsti elektroniniu paštu ar kitaip. Laukiame pakeitimų, kuriuos pateiks Europos parlamento kolegos iki Liepos 10, o paskui rugsėjai ir spalį bus tas laikas, kai reikės parengti kompromisą. Tai štai toks darbų tvarkaraštis mūsų laukia. Ir ačiū dar kartą visiems už jūsų pasisakymus. Ačiū, kad padedate mums geriau atlikti mums tenkantį darbą. Dėkoju. Norėčiau pasakyti dar štai ką. Mes galėtume diskusijas tęsti su pranešėjų raštu, elektroniniu paštu. Tai reiškia, kad mūsų keitimasis nuomonėmis tęsis toliau. O dabar žodis ponui Mišel Dauta. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems už pasisakymus. Kaip sakė Luis, e, jūsų pasisakymai atspindi tas diskusijas, kurios vyko čia, Žemės ūkio komitete Europos parlamento. Yra gana platus konsensusas dėl bendrų rinkų organizavimų. Daugelis iš jūsų minėjo būtinybę sustiprinti gamintojų galės, tačiau tuo pat metu, prižiūrint, kad rinka veiktų tinkamai, aš manau, kad tai yra tas dalykas, kuriam gali pritarti Europos parlamento žemės ūkio komitetas. Kažkas iš jūsų, regis atstovas iš Vokietijos, kalbėjo apie konkurenciją, sakydamas, kad tai nėra prioritetinis dalykas. Aš manau priešingai, kadangi aš šešį mėnesį dirbu prie šio pranešimo ir aš girdėjau apie įvairią praktiką egzistuojančią valstybėse narėse ir įvairių sprendimus. Ir noriu pasakyti štai ką. Įvairovė šioje srityje yra šaltinis leidžiantis atsirasti blogam vidaus rinkos veikimui. Atsiranda galimybė nesažininkai konkurencijai tarp įvairių valstybių gamintojų. Kai kas iš jūsų kalbėjo tam tikrą specifinę produkciją. Vynas, pavyzdžiui, yra tą specifinį produkciją. Aš siūlyčiau, kad būtų plantacijų teisės atkurtos, numatant konkrečią datą. Mes turime 1967 metų teisingumo teismo sprendimą, kur yra pasakyta, kad kiekvienas sprendimas turi turėti konkrečią datą. Nekalbėsiu apie cukrų, kai dėl pieno sektoriaus. Manau, kad ir čia, jeigu klystų, mūsų pranešėjas pataisys mane, e, pieno paketo siūlymas buvo pirmas žingsnis, buvo siūlymas paskui priimti kitas taisyklės, kad tas sektorius galėtų likti gyvybingas po to, kai bus panaikintos kvotos 2015 metais. Dėkoju. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pana sprawozdawcę posła Lawija. Grazie, prezydent. Lawija. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau visiems padėkoti už puikius pasisakymus nacionalinių parlamentų atstovams. Daugelie pasisakymų išskaičiau didelių lūkesčių siejamų su parlamentu, kuris dabar tampa teisėkūros procesų aktyvus dalyvis. Todėl mums labai svarbu atsižvelgti į jūsų lūkesčius siejimus su bendraja žemės ūkio politikos reforma. Taip pat buvo išsakyta minčių dėl supaprastinimo siūlymų. Visi mes suprantame, kad ūkininkai dirba laukuose, savo ūkiuose. Jie turėtų skirti kuo mažiau laiko pildydami anketas ir ataskaitas. Ir todėl puikiai suprantami jūsų pasiūlymai dėl supaprastinimo mes juos pabandysime atsižvelgti. Žinoma, jūs savo pasisakymais pateikėte daug gerų pasiūlymų, kurie padės sumažinti biurokratinę naštą. Dėl greening buvo kalbėta labai išsamei. Pagal šį projektą yra numatomos tam tikros nuobaudos ir kol kas nėra susitarta, ar tos nuobaudos bus siejamos su išmokomis, ar tik tai su ta dalimi, kuri yra numatyta žalinimo programoms įgyvendinti. Atrodo, kad šio klausimo artimiausių metų išspręsti nepavyks. Dėkuoju už jūsų pastabas. Ir žinoma, kaip ir kiti pranešėjai, aš esu pasirengęs atsižvelgti jūsų pastabas bei pagidamus. Dabar norėčiau teikti žodį pirmininkaujančios Danijos atstovui. Dėkuoju. <clears throat> Išklausime tikrai įdomių pasisakymų. Iššūkių mūsų laukia daug. Tačiau pats svarbiausias dalykas yra štai kas. Jis yra susijęs su aplinkosauga. Reikėtų išsiaiškinti, kaip dirbsime. Mes pirmiausia turėtume paminėti Baltijos jūrą, kuri yra pakankamai užteršta. Jie teršiausi Danija, Lenkija ir Vokietija. Būtina rasti problemą, problemos sprendimą, kai dėl tiesioginių išmokų turime numatyti ir sprendimus ir čia apie tai kalbėjo daugelis pasisakiusių. Turime elgtis novatoriškai. Turime sulaukti tiesioginės pagalbos ir reikėtų, kad ta pagalba būtų panaudota tiesiogiai tam, kam ji yra skirta. Turime konstatuoti, kad žemės ūkio paskirties žemė yra vertinga, ji yra vertinga tiek, kiek yra sulaukiama pagalbos Ir čia mes turime kalbėti apie diskriminaciją. Negalima pasiekti lygybės tų išmokų iš karto. Tai sukeltų problemų tiems ūkininkams, kurie turi skolintis ar kurie pirko žemės skrybus atsižvelgdami į gautas subsidijas. Aš manau, kad istoriniai principai turi būti išlaikyti dar kurį laiką, tačiau pritariu, kad Reikia tiesioginę pagalbą e, kreipti inovat, inovatoriškesnę linkme, kad būtų galima sukurti maisto perdirbimo tokį sektorių, kuris puikiai veiktų ir kur būtų užtikrinta pusiausvėra tarp žemės ūkio gamybos ir aplinkosaugos. Tai labai svarbus iššūkis, tačiau manau, kad visi rasime kartu teisikiausius sprendimus. Ačiū. Ačiū, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad pirmasis e, ramstis skirtas sanglaudos fondui, o antrasis kaimo plėtrai. Todėl yra nustatomi skirtingi prioritetai, tačiau nieko nekalbama apie sanglaudos lėšų panaudojimą kaimo plėtrai plėtrai finansuoti, nes kitaip mes šios problemos neįspręsime, tą reikia pasakyti. Antras dalykas susijęs su intervencinėmis e, kainomis, intervenciniais pirkimais, tai yra apie tai, ką kalbėjo ponas e, Danten, kalbant apie grūdų, grūdų supirkimo kainas. Intervencinius supirkimus čia būtų galima įgyvendinti daug lengviau nei kitose sritise. Ir uh, būtų labai svarbu užtikrinant ūkininkų pajamas. Ir paskutinis aspektas, naujos priemonės bendroje žemės ūkio politikoje buvo kalbama apie e, investicinius, kred, investicinius kreditus ir e, atitinkamą paramą juos gaunant, gaunant paliekant e, galimybę ūkininkams gauti <clears throat> atitinkamas e, papildomas pajamas, e, pasirinkant, pavyzdžiui, paskolas už mažesnės palūkanas. Vad reikia paminėti ir apgalėstauti, kad e, tiesioginės išmokos tokios mažos. Noriu visiems padėkoti už dalyvavimą diskusijose, už pasikeitimą argumentuotais pasiūlymais turime atsižvelgti į esamus skirtumus ir susitarti dėl bendrų visiems priimtinų sprendimų, nes e, jie susijęs su visos Europos ir jos ūkininkų lūkesčiais. Tikiuosi, kad diskusijas e, tęsime ir e, noriu patvirtinti, kad tiek Europos parlamentas, tiek nacionaliniai parlamentai yra suinteresuoti pasinaudoti naujomis Lisabono startyje numatytomis galiomis. Baigiantis noriu visus pakviesti e, išgerti taurę gėrimo už šios salės ribų, tačiau e, prieimimas prasidės po šiek tiek laiko, kadangi dar vyks trumpas koordinatorių posėdis. Dėkoju visiems dalyviams, dėkoju vertėms, linkiu mūsų svečiams geros kelionės namo ir tikiuosi tęsime diskusijas, kurios yra labai svarbios Europos žemės ūkiai.